Chers collègues, je vous propose de, je vous propose de... Brangus kolegos, siūlau susėsti vietas. Jei viskas gerai, o tik gerai viskas turi ir būti, tai čia turėtų būti mūsų užimtumo ir socialinių reikalų komiteto šios kadencijos paskutinis posėdis. Pagal trečią punktą turėtumėm patvirtinti protokolą 12, 12 e, vasario visom kalbom. Viskas yra pateikta ketvirtam punkte. Pane Ronzolį nenorėjo diskutuoti apie kompromisą, kurio nesugebėjo pasiekti, tad siūlau e, vis tik tais padiskutuoti šitą punktą, kadangi be diskusijų negalime balsuoti. Taigi, ponia e, Ronzulį kompromiso nepasiekė, jį čia negali būti, tikriausiai mes e, vis tik tai sulauksime jos, kad ateis pabalsuoti. E. O tada bus viskas jau ir aptarinėjama vietoje. Mes turime palaukti, kad būtų pranešėja salėje. Kas reiškia, kad ketvirtas punktas bus nagrinėjamas po penkto. O dabar daug nedelsiant siūlau pereiti prie antro punkto ir čia turiu penkis pranešimus. E, užimtumo viešoji tarnyba yra atstovas iš tarybos. Ne, atstovo nėra, bet taryba turi būti informuota o, apie tą komunikatą, kurį čia pateikiu. Mes buvome informuoti, kad taryba Kalbant apie e, viešasias paslaugas, e, užimtumo buvo surengusi dėrybas, e, mes taip pat, pranešėjas buvo Frederik Darden, turi taryba priimti vienašališką pranešimą deklaraciją parašiau graikams, e, kaip pirmininkaujančiai valstybei, nors nebuvo nei karto paminėta ta deklaracija. Ambasadorius mums atsakė, kad jau e, į tą deklaraciją įeina tai, ką valstybės narės sakė, e, kai buvo patvirtinta e, tarybos pozicija. Niekada mums nebuvo inform, nebuvome informuoti apie tą deklaraciją ir dabar jau yra kadencijos pabaiga ir pirmininkaujantį valstybę siūlo balsuoti plenarinėme posėdėje. E, E, bet kad nebūtų e, deklaracija paskelbta oficialiajame leidinyje ir kad tekstas būtų kaip galima artimesnis tam, kuris buvo patvirtintas gruodį. Aš turiu pasiaiškinti su pirmininkaujančia Graikija šią situaciją, kadangi visi, kurie labai, e, kurie turi patirties bendrų sprendimų prieimimo srityje, tai taip ir e, veikia, e, žino, kad taryba e, bando įtakoti, savaip įtakoti tekstus, nepaisydama prerogatyvų, parlamento prerogatyvų. Bet čia turi būti tariamasi tarp įstatymų leidėjų. Šitas punktas buvo labai aptarinėjamas ir trilogija, ir mūsų kadencijoje, ir tokia praktika, kaip čia dabar yra e, pasireiškusi, nepriimtina. Dabar turi ateiti taryba su deklaracija ir reikėtų išsiaiškinti, ar e, įvairių valstybių e, tos e, tarnybos privalo dalyvauti ar neprivalo. Mes pagal viską suprantame, kad toks dalyvavimas yra privalomas. E, taryba turi užtikrinti, nori visokiojopai užtikrinti, kad tas dalyvavimas nebūtų privalomas. Ir dabar uh, jie pasiekė tokį uh, redakcinį variantą, kuris labai dviprasmiškas, bet kaip ir visus tenkina, ta taryba dar kartą norėtų uh, E, vėl viską išaiškinti ir prastumti taip, kaip jis siūlė trilogė. Mes manome, kad tai yra neprimtina ir iš jūsų kal kūno kalbos suprantu, kad jūs mane palaikote ir kad toliau su graikais turiu derinti, kaip išspręsti šį klausimą. Kitas pranešimas. Primenu, kad turime jungtinius skaitimus su jungtiniu biudžeto komitetu dėl iniciatyvos, e, dėl jaunimo darbinimo iniciatyvos. Ta iniciatyva yra numatyta pirmą mm, e, balandžio nuo 10 valandos. Visi kviečiate, e, dalyvauti, kviečiami dalyvauti klausimuose esate. E, dabar jau prašau užsiregistruoti, įsirašyti, kad yra toks renginys e, savo užrašuose, kad nepamirštumėte, nes labai svarbu, kad e, kai vyksta klausimai tarp e, biudžeto komiteto ir socialinių reikalų komiteto, mes būtume, mums būtų gerai atstovaujama. Trečias pranešimas, ko gero svarbiausias. Pabaigoje visi fotografuosimės, visi komiteto nariai. Ir žinoma, bus pakelta draugystės taurė atšvesti sesijos pabaigai. Ketvirtas punktas dėl nepanaudoto vertimo. E, buvo kai kas pakeista. Paskutinę minutę vietoj vokiečių turime anglų E, nežinau, ar čia finansiškai e, taip reikėjo padaryti, bet, bet kokiu atveju e, tai buvo, tas pakeitimas buvo padarytas paskutinę minutę ir tai yra susijęs su EPP sudėties pasikeitimu. Penktas pranešimas jau galime rasti visą medžiagą, kuri buvo diskutuojama uh, posėdyje internete, taip pat galima rasti ir tiesiogiai tiek transliavimą, tiek visą e, kitą. Taip kad mes sėkmingai žengėme link E parlamento. Mes prieėmėme visus, e, trečias punktas dabar e, darbo tvarkės, patvirtinome visus protokolus, tai yra gruodžio 5, 9 gruodžio, gruodžio 17, sausio 9, 20. 2-23 sausio, vasario 3 bei e, vasario 12 ir 13 dienos posėdžio protokolai. Manau, kad visi pritarė ir tvirtiname tuos protokolus. Ketvirtas, jeigu niekas ne e, prieštrauja, kad protokolai būtų patvirtinti, tai jie ir tvirtinami. E, tai ketvirtas bus svarstomas po penkto, penktas dabar svarstomas vietoj ketvirto, norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai. E, dėrybos su taryba dėl direktyvos 96-71 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo. Norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Danuta Jaslowiecka, prašau. Bardzo Pani Przewodnicząca. Ačiū, ponė pirmininkė. Vasario 27 dieną mes baigėme dėrybas <clears throat> dėl direktyvos reglamentuojančios darbuotojų komandiravimą. Dėrybų metu apsvarstame visus pačius svarbiausius ir mažiau svarbus klausimus. Tai yra 3, 9 ir 12 straipsniai. Prieš porą metų komisija ir politinių frakcijų atstovai susitarė dėl kompromiso, kuris atrodė nepriimtinas daugeliu pirmininkaujančių valstybių ir taip pat e, suinteresuotų asmenų. Kaip viena iš pranešėjų ir dėrybų delegacijos bendra pirmininkė. Turiu pasakyti, kad reikia padėkoti ponai Beres, kuri puikiai dėrėjosi, padėkoti už jos darbą. Stevenas Hughesas, Nadia Hesh, Elizabeth Heta, Tomas Hendel, Mila Fatur, Phil Benjamin, McIntyre. Visus, visiems kolegoms noriu padėkoti, kaip ir jų padėjėjams, nes mes sugebėjome pasiekti kompromiso dėka bendrų pastangų. Ir visi galime didžiuotas, kad tai, kas atrodė neįmanoma iš pradžių, tapo tikrovę. Jau pačioje pradžioje, kai pradėjome analizuoti direktyvos pasiūlymą, svarbiausias dalykas buvo užtikrinti darbuotojų teisinę apsaugą. Iš kitos pusės reikalinga buvo užtikrinti teisinį aiškumą ir darbdaviams, kad, e, būtų, kad jie galėtų laikytis komandiruotėms darbuotojams nustatytų taisyklių. O tam, kad būtų tenkinamos pagrindinės sąlygos, valstybės narės įpareigojamos direktyva viename iš savo oficialiųjų tinklalapių patalpinti minimalios samdos reikalavimų sąrašą ir susitarimus. O tai reiškia, kad institucija, kuri teikia bendrąją informaciją, galės žinoti, kokia taisyklės, kokios valstybės narės bus taikomos. Ir toks tinklalapis taps puikiu informacijos šaltiniu, ne tik tai darbuotojams, bet taip pat ir darbdaviams, nes abi pusės žinos, kokios yra jų pareigos bei teisės ir galės teisiškai tvarkingai komandiruoti savo darbuotojus. Valstybės narės turi įgyvendinti tam tikras priemonas, priežiūros priemonas ir kontroliuoti, kaip jų laikomasi. Pavyzdžiui, viena iš tokių priemonių yra uh, pranešimas prieš darbuotojo komandiravimą. Nes labai svarbus dalykas, kad asmuo būtų iš savo kilmės šalies komandiruojamas į priimčią šalį, nepažeidžiant įstatymų. O dėl kontrolės priemonių, tai mums pavyko įtraukti reikalavimą, pagal kurį kom įmonės privalo pateiktis dokumentus, paliudinčius, kad asmo yra komandiruojamas teisėtai. Įmonės turės paskirti kontaktinius asmenis, vienas iš jų bus atsakingas už uh, susirašinėjimo tvarkymą ir informacijos teikimą, o kitas asmuo dirbs ne komandiravimo vietoje, kad padėtų logistiškai. Taigi dabar apriepti du aspektai – tiek teisiniai, tiek su komandiravimo praktiniais dalykai susiję aspektai. Jūs žinote, kad viena iš problemų būdavo neteisėtas komandiravimas ir tai pažeidžia įstatymus. Todėl, e, bet kita vertus, bet kokias problemas turėtų padėti išspręsti Roma 1 reglamentas, kaip ir prisidėti prie komandiruotojų darbuotojų apsaugos. Be to nepamirškime, kad e, atitinkamais atvejais reikės laikytis ir taisyklių reglamentuojančių laisvą asmenų judumą. Direktyvoje numatytos ir tam tikros kontrolės priemonės, tam, kad būtų galima imtis tinkamų priemonių, kovojant su neteisėtų darbuotojų komandiravimu. Kad būtų išvengta protekcionizmo, valstybės narės privalės užtikrinti kad jų taikomos kontrolės priemonės yra teisinių požiūrių pagristos ir proporcingos. Jos taip pat privalės informuoti Europos komisiją bei kitas valstybės narės apie priimamas kontrolės priemonas ir tai bus daroma viename a, valstybė viešosios įstaigos tinklalapyje. Valstybės narės turės atsakyti solidariai statybos sektoriuje. Ir statybos sektoriuje turės būti įvedamos priemonės, kuris užkirs kelią neteisėtai darbuotojų samdymoje visoje grandinėje nuo rangovo iki subrangovo numatyta solidarioji atsakomybė, solidarioji bendra atsakomybė. Kaip jūs žinote, kai kurios valstybės narės jau įvedė tam tikras tokio pobūdžio taisyklės, todėl joms praktiškai nieko nereikės keisti savo teisėje palyginti su tomis, kuriuom dar reikės priimti atitinkamus sprendimus. Valstybės narės taip pat privalės bendradarbiauti tarpusavyje, na, vykdant baudžiamąjį persekiojimą už neteisėtą darbą. Be to, papildomai direktyvoje numatytas ir finansinės baudos tam, kad darbdaviai, kurie neteisėtai samdo asmenis, būtų patraukti atsakomybėn. Komisija yra bendrai atsakinga už direktyvos funkcionavimą. Numatyta direktyvoje ir peržiūros nuostata, kuri įpareigoja komisiją po trejų metų pateikti ataskaitą ir toje ataskaitoje bus įvertinta, kaip efektyviai pritaikytos trečio, devinto ir dvyliktojo straipsnio priemonės, nes tai yra bendra sistema, kurios veikimą dėrės įvertinti. Be to, tada atliekant peržiūrą komisija galės e, pasiūlyti pakeitimus, jeigu tokių reikės. Mano vertinimu, kaip ir mano kolegų vertinimu, pasiektas neblogas. Tak, e, susitarimas yra numatyti tiek teisiniai, tiek kiti saugikliai, užtikrintas skaidrumas, užtikrinta, kad valstybės narės bendradarbiaus baudžiamojo persekiojimo atveju. Ir dabar norėčiau nuoširdžiai padėkoti savo padėjėjams bei sekretoriato darbuotojams, komiteto kolegoms ir komisijos atstovams bei tarybai ir visoms keturioms anksčiau pirmininkavusioms šalims, nes Airija, Lietuva ir Graikija per savo trejato pirmininkavimą daug dirbo, kad būtų pasiektas ir surastas racionalus sprendimas, reglamentuojantis komandiruotojų darbuotojų darbą. Taigi, ačiū. Dėkoju Jums, ponė pranešėjau, šitokį išsamų, beveik išsamų teksto pristatymą. Kas norėtų pasisakyti, Steveniuks, tada Tomas Hendel, Elizabeth Schröder Čia Baori. Čia ir baigsime kalbėtojų sąrašą, dabar Sijoniuks. Thanks, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad taip, pasiektas geras susitarimas, tačiau kita vertus jisai netenkina manęs, nes iš tiesų labai daug buvo atlikta kadangi labai daug komandiruotojų darbuotojų atsirado praėjusio šimtmečio, paskutinį dešimtmečio. Taigi pranešėjai teisingai pastebėjo, labai daug padaryta ir dėkingas esu pranešėjai už tai, daug dirbėjo šešėliniai pranešėjai, bet taip pat dėrybininkų grupė. Bet man atrodo, kad mums nepavyko pasiekti tinkamo susitarimo, ypač neaiškios kai kurios teisinių požiūrių sudėtingos vietos. Ir keletas esminių dalykų. Jeigu jūs pasižiūrėsite, kai buvo balsuojama praėjusį birželį užimtumo komitete ir kokia buvo EPSCO pozicija gruodžio mėnesį. Ir jeigu palyginsite tas dvi pozicijas su tuo, dokumentu, kuris buvo patvirtintas vasario 27 dieną, tai pamatysite, kad ne viskas yra taip gerai, nes taryba atsisakė nusileisti dėl pagrindinių asmenių dalykų, padaryti nedideli pakeitimai, pavyzdžiui, trečiajame straipsnėje, kai kuriuose kitose direktyvos pasiūlymo vietose, bet iš tiesų problemų, kurios susijusios su devintuoju straipsniu, neįspręstos ir lygiai taip pat nepavyko susitarti dėl dvyliktojo straipsnio. Dabar dėl teisinio iškumo. EPSCO ministrų taryba paskelbė, kad pasiektas geras susitarimas, nes um, devintajame straipsnė numatytas baigtinis priemų kontrolės priemonių sąrašas. Kitaisgi atveisgi buvo kalbama, ap, kitais atvejais, kitų straipsnių atvejais vis tik tai sąrašas yra atviras. Todėl nelabai teisinių požiūrių aišku, kaip reikės veikti. Ir e, reikėtų pasižiūrėti į teisingumo teismo praktiką. Uh, ir ją vadovautis, nes yra Sloval e, byloje priimtas sprendimas ir kiti sprendimai. Nuo vasario 27 dienos de facto 9 straipsnėje yra įtvirtinamas baigtinis sąrašas ir ETUC e bei kitos e, profsąjungos, kurios dirba daug analizuodamos komandiruotojų darbuotojų statusą, tai pažymi. Dar vienas dalykas. Taryba nepagėdavo nusileisę dėl 12 straipsnio ir mes atsidūrėme įkaitų pozicijoje. Apskritai, nemanau, kad pasiektas geras susitarimas, nes vis tiek teisinių požiūrių padėtis nėra aiški, nelabai aišku, kaip bus panaudojamos teisės į gynybą, pavyzdžiui, priemonės. Taigi, labai asmeninė mano nuomonė, aš išsakiau ir tai tik asmeninė mano nuomonė, nežinau, gal komiteto kolegos masto kaip nors kitaip. Ačiū toliau, Elizabeth Ruto. Ačiū. Na, žinote, kad tema šios direktyvos labai sudėtinga, ir norėčiau uh, iš savo pusės vieną pastabą pateikti. Tai buvo labai labai daug įdėta darbo, tačiau rezultatai menkoki. Pats procesas vyko sudėtingai. Buvo pateikta labai daug gerų argumentų trejeto dėrybų posėdžiuose. Bet taryba užėmė nebilios sienos poziciją ir buvo labai sunku tą sieną pramušti. Apskritai buvo labai sudėtinga dėrėtis bei pasiekti kokio nors kompromiso. Mes darėme viską, ką galėjome. Nors turiu pripažinti, kad pavyko pasiekti tam tikrų mažesnių teksto patobulinimų, netokių reikšmingų, bet apskritai visas tekstas nėra priimtinas ir noriu dėl pagrindinių dalykų pasisakyti. Tomas teisus. Trečiasis straipsnis. Netmeta galimybės veikti valstybėms narėms netinkamai komandiruotojų darbuotojų atveju. Ir e, mes e, trečią straipsnį komunikavome Ir a, mes taip pat pažymėjome, kad turint galvoje visus pranešimus, kurie turėjo bus siunčiami, visgi bus labai sunku kontroliuoti. Kita vertus, atvirojo sąrašo klausimas, taip jisai egzistuoja. Kita vertus, labai daug numatyta įvairiausio apribojimų ir išimčių. Taryba dėl šitų dalykų dėrėtis nepageidavo. Todėl rizikuojama, kad kai kurios nuostatos neveiks ir neaišku, kaip uh, bus su tuo penkerių metų padėties nekeitimo laikotarpiu ir manau, kad per kitą parlamento kadenciją mes turėsime dar padirbėti su tuo tekstu. Dėl to siūlau atmesti pasiūlymą. Toliau Elizabeth, po to Čaba Auri ir ponas Serkės paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Ir aš ir kiti su šito klausimu jau ilgai dirbame. Tai sudėtingas klausimas, tai darbo teisė. Bet e, šitai sričiai sunku pritaikyti darbo, įprastinę darbo teisę nes reikalas kompleksiškas ir kontroversiškas. Komisija bandė švelninti problemas, o mums pavyko sėkmingai susitarti kai kuriuose srityse. Dėl kai kurių klausimų, manau, svarbu tai pabrėžti. Dėl atviro ar baigtinio sąrašo Jei įsigilinsite į tekstą, tai paaiškės, kad tai atviras sąrašas, nebaigtinis. Pačios valstybės narės gali nuspręsti, kokias priemonės jos nori įvesti. Valstybės, aišku, turi laikytis nustatytų bendrųjų principų. Tačiau, skirtingai nei dabar, kai bendrosius principus nustato Europos teisingumo teismas, tai Ateityje mes juos nustatysime. Tai, sakyčiau, pažanga. Tikrai geriau nei buvo praeitie. Žinome, kaip paskutinėmis valandomis vyko dėrybos, žinome, kodėl labiau nepasistubėjome į priekį. Pirmininkaujantį valstybė patyrė labai daug spaudimo, Nors galbūt jie ir būtų norėję mums labiau nusileisti, bet mes žinome, kas vyko dėrybų užkulisiuose. Tai tokiomis aplinkybėmis mes sugebėjome žengti kelis mažus žingsnelius į, į, į sėkmę. Dėl trečio straipsnio mes kovojame su tomis įmonėmis, tomis vadinomomis e, pašto dėžutės įmonėmis. Anksčiau neturėjome, neturėjome jokių priemonių su jomis kovoti. Visai gali būti, kad absoliučiai visų problemų neišsprendėme. Tačiau kai kurios mūsų formuluotės sėkmingos. Noriu aptarti tokį klausimą. Kaip dėl tų komandiruotų darbuotojų? Ir siūlyčiau jums įsiskaityti į konstatuojamos dalies abi dalis nes ta konstatuojama dalis susideda iš dviejų paragrafų. Ir anksčiau Europoje nebuvo numatyta tokiems darbuotojams jokios e, apsaugos. Turime tai pripažinti. Tokios formuluotės Europos teisės aktuose anksčiau nebuvo. Ir pripažinkime, kad tai sėkmė, jog tokią formuluotę įrašėme. Darbo valandų net e, neskaičiavau kiek užtruko dirbti su šito pasiūlymu. Bet, pavyzdžiui, trečiame straipsnėje darbuotojų teisės, lyginant su dabartinė situacija, tikrai sustiprintos. Tokių griežtų nuostatų likščiol neturėjome. E, Čia yra ryšys su teisė teikti paslaugas. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Reikia užtikrinti, kad mm, darbuotojai būtų saugomi pasitelkiant teisinės priemonės. Nes e, tikrai, realiai, kai kuriuose srityse egzistuoja piknaudžiavimas ir išnaudojimas. Pačios valstybės šiaip jau turėtų veikti, nes joms tenka kompetencija šitoje srityje. Bet e, aš nežinau ne vieno Europos teisės akto, kur apsauga būtų suformuoluota taip e, aiškiai, griežtai. Taigi gerai pagalvokime prieš atmesdami visą dokumentą. Noriu padėkoti komisijos nariui, nes jis leido, jis sutiko su tuo, kad įtrauktume nuostatą dėl atsakomybės, teisinės atsakomybės. Nors ir žinojo, kad Europos lygmenių tą nuostatą prastumti bus labai sunku, nes tik tai aštuonios valstybės narės turi tokią nuostatą savo teisės sistemose. Vis dėlto galtinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Penktame straipsnėje norėjome užtikrinti, kad būtų liktų nepakeista pradinė nuostata ambicinga nuostata. Tačiau mes puikiai suvokiame, kad ne visose valstybėse narise tarp kontrolės priemonių tokia nuostata yra. Ne visose valstybėse. Balsuodami komitete mes sukūrėme spaudimą tarybai neišbraukdami tos nuostatos. Bet kita vertus, palikome tam tikros veiksmų laisvės toms valstybėms narėms, kurios norėtų elgtis griežčiau. Aišku, būtų lengviau, jeigu visos 28 valstybės narės būtų turėjusios tokią nuostatą, bet tik 8 likščiol turėjo savo teisės sistemoje tokią nuostatą. Ir palikdami mūsų pasiūlytą formuluotę mes palikome at, praveras duris ir kitoms valstybėms narėms pritaikyti tokią nuostatą. Taip pat įrašėme ir peržiūros nuostatą. E, dėrybos buvo labai sudėtingos. Jums žinomas ir politinis kontekstas, ir tai, kad frakcijų, skirtingų frakcijų pasiūlymai skyrėsi. Bet galų gale aš manau, kad sustiprinome darbuotojų teisės, tai yra teigiamas dalykas. Tai yra, mes įžengėme į tas sritis, kurių anksčiau ES teisės aktai nereglamentavo. Direktyva, aišku, netobula, nes jau minėjau dėrybų aplinkybės, spaudimą, užkulisius, Bet e, turint visą tai omenyje, mūsų rezultatą vertinčiau kaip sėkmingą. Ir turime jį toliau remti. Nes jeigu viską išmesime į šiukšlių dėžę, tai būsimam parlamentui nemanau, kad pavyktų pasiekti to paties. Buvo E, manyčiau, kad pradėjus darbą iš naujo, iš naujo per būsimus penkerius metus tokio progreso nebūtų pasiekta. Dabar praktinio pritaikymo klausimas. Valstybės narės turi įrodyti, kad jos sugeba taikyti kontrolės priemonės veiksmingai. O jeigu iškils problemų, tai galima koreguoti nuostatas pagal valstybių patirtį. Manau, kad šią direktyvą galima taikyti veiksmingai. Ir dar vienas teigiamas dalykas, kad nuo šiol sprendimus priims ne vien teismas. Atėjo Nadė Irš, taigi dabar ir ją įrašysiu į kalbėtojų sąrašą, kad galėtų pasisakyti jo labiau, kad nei vienas liberalas nekalbėjo, taigi čia Baori ir Alekandro Serkas. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ké... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau dvi pastabas išsakyti. Viena vertus, aš manau, kad e, reikėtų pademonstruoti, jog esame labai dėkingi ir gerbėme visus tuos, kurie dirbo su dokumentu, taip pat ir pranešėjai, ir dėrybininkų komanda. Kiek žinau, dėrybininkų komanda laikėsi tos pozicijos, kurią patvirtino parlamentas iš anksto. Kita vertus, liaudės partija, dauguma tos partijos susitarimą remia Ir aš manau, kad e, balsavimo metu tą labai aiškiai pamatysime. Dabar norėčiau išreikšti savo vis, e, asmeninę nuomonę, ne kaip koordinatorė. Ir čia mano asmeninė nuomonė skiriasi. Didelė prasme pritariu tam, ką sakė Styvas posėdžio pradžioje. Šios srities iš naujo reglamentuoti nereikia, Bet mes e, diskutavome apie tai, kaip pritaikyti nuostatas. Mums vyko padaryti pa, pažangą šioje srityje, tačiau norėtųsi labai aiškių ir skaidrių taisyklių, kad galima būtų viską nedviprasmiškai aiškiai taikyti. Tų taisyklių suvykti, e, su, sukurti nepavyko. Tiksliau, nepavyko padaryti taip, kad taisyklių taptų mažiau, jų kaip tik pasidarė daugiau. Ir mes labai nemažai gavome laiškų iš um, profsąjungų, iš darbdavių organizacijų, pagal kuriuos taisyklės neaiškios ir kad e, atsirado didžiulis teisinis neiškumas. Visų tų laiškų pagrindų mes diskusijas tęsėme toliau ir stengiamės, kad tas tekstas pasidarytų aiškesnis, tad nesuprantame, kodėl reikėtų tą, turėtume tą tekstą, kur tiek daug neiškumų patvirtinti pirmų skaitimų. Devintas klausimas Styvo nuomonė yra E, kalba apie uždarą sąrašą arba nepakankamai atvirą, kiti sako, e, kad tai yra atviras sąrašas, kitaip tariant, matome, kad tuo pačiu klausimu pozicijos diametraliai skiriasi. Aš manau, kad situacija visiškai neaiški. Danutė sakė, kad e, turi būti priemonės proporcingos Bet kas apie tai spręs? Ar skreipsimės į teismą? Amžinai diskutuosime ir kas iš to, kokia bus išvada? Kontrolės, tikros kontrolės nėra ir bet kokia valdžios institucija gali imtis priemonių, nepritaikius jokios kontrolės. Taigi visus tuos susirūpinimus, kurie buvo išsakyti tų, kurie pasisako už e, darbuotojų teisės, reikia priimti labai rimtai domen. Reikia priimti domen ir pasisakymus tų, kad e, vidaus rinkoje atsiras labai rimtų e, sunkumų, kuriuos bus sunku įveikti. Labai didžiuliai atsiranda uh, teisiniai neiškumai dėl šių dabartinių numatytų nuostatų. Aš asmeniškai manau, kad būtų protingiausia palikti diskusijas atviras, pirmąją, pirmojų skaitimų jų nebaigti ir suteikti galimybę patvirtinti antrojų svarstymų. Kai kas sako, kad uh, kitoje kadencijoje sustiprės euroskeptikų pozicija, kad jie nenorės bendradarbiauti ir ieškoti tinkamų sprendimų. Dėl to aš nebūčiau toks užtikrintas, nerimauti turbūt nevertėtų. Na ir šiaip, pavyzdžiui, kalbant apie ne tikrus darbdavius, tai mes e, radome labai protingų išeičių, kurios, kurias po to patvirtino taryba. Tikslas, kurio siekiame, kitaip tariant, krypties paieškos, kaip veiksime, kas ką darys, kokias teisinės priemonės pasitelksime, ką darysime, jeigu kiltų teisinių ginčių. Tai visa tai neišspręsta. Taigi aš manau, kad mes nepasiekėme pagrindinių savo išsikeltus tikslų, bet pažanga vis tik buvo, dėl to džiaugiamės ir tikimės, kad vėliau surasime tinkamą sprendimą dėl tų klausimų, dėl kurių mūsų nuomonės išsiskiria. Ir e, darbuotojai bei darbdaviai tuos klausimus nežiūri vienodai. Norėčiau pabrėžti. Netgi liaudės partijoje nuomonės išsiskiria. Daugelis kolegų mano, kad tas susitarimas yra priimtinas ir taip balsuos. Pirmininkė, Ačiū Alejandro Serkas ir Nadja Irš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Brangus kolegos. Socialistų frakcija labai susirūpinusi žiūrėjo, e, kaip vyksta šitas e, šio dosies vestimas. Labai dėkoju pranešėjai už e, pastangas tai yra labai e, neraminanti tema, bet kita vertus labai e, viskas patenkinamai padaryta. E, čia kodėl neramina? Dėl to, kad darbuotojai, apie kalbama apie darbuotojus, kurie keliauja po ES su tikslu įsidarbinti. Pagrindinis e, parlamento tikslas buvo ne tik darbdaviams, bet ir įmonėms užtikrinti, kad mes E, socialinį dempingą panaikinsime dėl to, kad tie darbuotojai važi, važiuos e, po ES šalis studijuoti arba dirbti. Tie, kurie studijuoti važiuoja, jie turi tas pačias teisės, kurie uh, turi turėti tas pačias teisės, kaip ir um, toje šalyje gyvenantis, tačiau taip nėra. Taigi reikėtų uh, tam tikros uh, teisinės teisinio pagrindo, kuris mums padėtų kovoti su sukčiavimu Europos Sąjungoje. Deja, teisingumo teismas sulaužė e, lygio, lygio, tra, lygaus traktavimo principus ir nustatė, kad E, ekonominiai tikslai yra aukščiau negu darbuotojų teisės. Ta situacija reikėtų pateis, pakeisti už tai, kad labai didžiuliai, didžiulės socialinės e, pasiekmes. Daugelis darbuotojų e, gauna atlyginimą mažesnį atvažiavę, negu e, tą atlyginimą gauna e, tos valstybės piliečiai, du, tris kartus netgi. Taigi tie darbuotojai, kurie atvyksta iš mažiau išsivysčiusių šalių į turtingesnės, e, dirba visiškai nepriimtinomis sąlygomis ir tos įmonės kurios e, nesirūpina jų teisėmis kažkuria tai prasme išlošia. Devyniasdešimt šeštų metų direktyva e, ir e, sutartys yra atsakingi už tas, tokią situaciją, nes tai labai neaišku, kur prasideda teisės, o kur, prasideda parei, kur, kur baigėsi pareigos. Dokumentas mūsų frakcijai ne priimtinas, nes e, administraciškai negalima išspręsti tų problemų, nes problemas iš tiesų labai didžiulės. Kai Baroso arba komisija e, buvo Ehm, kai greiptasi buvo į Baroso ir į komisiją, mes sakėme, kad reikia pakeisti 96 metų direktyvą, tačiau komisija to įsipareigojimo neįvykdė, e, tik įsipareigojo sustiprinti kontrolę. Aišku, galbūt šiokia tokia pažanga ir buvo, tačiau ne iki galo. Ta direktyva kai kurioms netikroms įmonėms leidžia apeiti įstatymus ir aišku, kad sustiprinta kontrolė leis e, sunkumus sumažinti. Kolega, jūs taip pat ir pranešėjas bandė e, sumažinti galimybės tai direktyvai pažeisti, tačiau manome, kad problema šiandieną iki galo išspręsta nėra. Ir matome, tik aisbergo viršūnę, nes e, noriu dar kartą pakartoti, kad laisvės ir teisės čia yra pateiktos labai asimetriškai. Didžiulė politinė e, problema šioje vietoje kyla Europos Sąjungai. Kaip matote, kyla euroskepticizmas, ksenofobija, rasizmas ir kaip bebūtų nubalsuota, socialistai politinių požiūrių yra įsipareigoję tą direktyvą keisti ir žiūrėti, kaip ištaisyti tą disbalansą atsiradusi pirminiuose ES aktuose. Štai kaip mes bandome kovoti prieš socialinę neligybę. Aišku, šiandieną mums reikia įvertinti atliktą darbą. Noriu dar kartą pakartoti, kad tai yra labai administracinio pobūdžio direktyvai taikoma 28 valstybėms narėms, kuriuose situacija yra labai skirtinga, skirtingos e, pritaikymo galimybės. Mes išklausėme tų kolegų, kurios sakė, kurie sakė, kad ta direktyva e, jų šalyse nors ir kukliai, bet situaciją pagerina, taip kad e, pastangos nėra nenaudingos ir manau, kad e, vis tik tais gerai, kad ji yra. Mano kolegos mano, kad realybės ta direktyva nepakeis, kad ir kaip tenai būtų, kas nu, numatyta. Reik, nacionalinės profsąjungos uh, E, organizacijos mano, kad e, socialinio sukčiavimo tai nesumažins. E, mes manome, kad ta direktyva yra labai administraciška, ji nesuteikia jokių teisių, apsiriboja tik tuo, kad yra šalims narėms nubrėžiamos minimalios pareigos, kaip reikėtų užtikrinti kontrolę. Ir dėl to reikėtų balsuoti teigiamai. Brangus kolegos, aš asmeniškai manau, kad parlamentui reikėtų išsiklausyti į žmonių balsą, o žmonių balsą išgirsime 25 gegužės. Tada ir pamatysime, kaip stiprėja antieuropietiškos nuotaikos, e, kaip žmonė, ką žmonės galvoja apie e, tuos, kurie neremia E, žmonių, e, ką jie galvoja apie parlamentą, apie komisiją, ką jie galvoja apie tuos, kurie nemato, kad yra socialinė politika ir ją reikia atsižvelgti Europoje. Tai, kad kolegos yra visiškai nepatenkinama direktyva ir šiandieną ji padėties neišspręs. Mes balsuosime laisvai, kiekvienas parlamentaras galės balsuoti taip, kaip jam atrodo. Ačiū, dabar jau baigiau E, pasisakančiųjų sąrašą ir suteikiu žodį Nadijai iš. Dank, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti liberalų frakcijos vardu pranešėjai už bendrą darbą, už bendradarbiavimą. Dirbome sunkiai ne vieną dieną praleidome kartu. Iš pirmo žvilgsnio klausimas atrodo paprastas, bet jisai tuo pačiu labai sudėtingas ir gerų rezultatų pasiekti sunku. Dabar mes pasiekėme tam tikrų rezultatų, kurie galėtų būti priimtini visiems. Mes tikrai pasiekėme pažangos palyginti su mūsų darbo pradžia, nes iš pradžių mes galvojame apie tai, kad reikia ištaisyti tam tikrus trūkumus ir mes galvojame apie tuos trūkumus, kurie e, glūdi galiojančiuose teisės aktuose. Vėliau atėjo noras patobulinti viską. Mums pavyko pasiekti patobulinimų, bet jie aišku, tie laimėjimai nėra labai įspūdingi. Bet tai, dėl ko pavyko susitarti, padės ir darbuotojams, ir darbdaviams, nes atsirado daugiau aiškumo. Jeigu mes vadovausimės perfekcionizmo dvasia, tai tada turime suprasti, kad mes niekada nepasieksime to, ko pavyko pasiekti. Ir aš manau, kad šiuo metu Europos darbo rinka išgyvena pokyčių laikotarpį egzistuoja tam tikro pajėgumai ir mes atsižvelgdami susiklošiusią padėtį bandėme patobulinti komandiruotojų darbuotojų statusą tam, kad būtų sustabdytas samdos kainų dempingas ir kad būtų mažiau biurokratijos. Valstybės narės labai yra skirtingos ir liberalų frakcijos vardu turiu pasakyti štai ką. Taip, pasiektas rezultatas nėra absoliučiai geras, bet jis leidžia, jis leido patobulinti dabartinę padėtį, pagerinti ją, numatėme peržiūros procesą, kada bus galima žengti toliau. Taigi, sakyčiau, kad mes pasiekėme nemažai. Ačiū, brangi vicepirmininkė. Visi norėjusiai pasisakyti pasisakė, aš kaip pirmininkė tiek e, komiteto, tiek e, dėrybos buvau e, komandos pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams, kurie atliko labai sunku darbą sunkiomis sąlygomis. Matėme, kokiamis sąlygomis komiteto sąlygos buvo nustatinėjamos ir kaip už jas buvo balsuojama. Aš kaip pirmininkė norėčiau keturis pastebėjimus pateikti. Pirmiausia, dėrybų komandoje, tai jau pasakiau ir čia viešai norėčiau pasakyti komitete, šiuo klausimu kaip ir kitais mes e, pastebėjome, kad parlamentui su dėryba dėrėtis yra sunku, nes e, sąlygos taryboje yra aukščiausių lygių nustatytos. Savaime aišku, kad tai leidžia nustatyti bendrą požiūrį ir bendro požiūrio pagrindų galima pradėti diskusijas. Visada taip nebūna. Tačiau, e, kadangi jau buvo taryboje e, apsispręsta dėl bendros pozicijos aukščiausių lygių, tai e, veikimo laisvė taryboje, kad būtų suartėta su parlamento pozicija, kada ji netitinka tarybos pozicijos, tikrai labai sunku. Kitas dalykas, kurį norėčiau priminti ir čia paminėti. Visa darybų komanda su kiekviena frakcija leido patobulinti tarybos pasiūlytą tekstą. Buvo įvesta naujų dalykų į tekstą, buvo tam tikrų neiškumų, kuriuos dėka dėrybų buvo galima panaikinti, kai kurių neiškumų tiek dėl esmės, tiek dėl formuluočių. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra pusiausvyra tarp partnerių bendrų sprendimų prieimimo procese ir mes matome, kad parlamento ryštas įgaliojimo aiškumas ir dėrybinės pozicijos yra be galo svarbu. Kitas dalykas, kurį jau ne vieną kartą minėjome ryte, po Leval ir Viking nutarimų po e, direktyva ir e, tiek direktyva, tiek e, kai kurie momentai pusiausvyra sutartyse lieka atvirais klausimais. Dar dėl jų reikėtų diskutuoti, nes matome, kad su tokia direktyva Dabar apibrieštoje teisinėje sistemoje lieka be galo daug neiškumų. Kaip ir dauguma šio komiteto, tikiuosi, kad šių dėrybų rezultatai rodo, jog pasistumėjome labai nemažai į priekį, spręsdami tokį sudėtingą klausimą visos kadencijos metu. Šį darbo tvarkės klausimą baigiame. Netrukus balsuosime dėl trilogo rezultatų. Tačiau, kaip nurodžiau posėdžio pradžioje, dabar pradėsime nagrinėti ketvirtą klausimą, kuris įrašytas į darbo tvarkę. Tai yra pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kurie iš dalies keičiamas direktyvos 200894, 200938, 200214 ir 200123. Norėčiau suteikti žodį poniai Ronzuli. Aptarinėdami šį darbo tvarkės klausimą turėtumėm aptarti kompromisus, bet pranešėja nepageidavo tų kompromisų pateikti ir šiandieną mes susidūrę su, galima sakyti, unikalia situacija šios kadencijos metu, kada ne vienas kompromisas nebuvo pateiktas e, komisijos narių dėmesiui. Tad norėčiau dabar suteikti žodį poniai Ronzuliui. Bene, vedo che in questi cinque anni il suo modo di. Ačiū per pastaruosius penkerius metus mačiau, kad pirmininkės pirmininkavimo maniera nepasikeitė. Jūs iki šiol nepateikite mums tikslios informacijos ir neteisybė, kad nebuvo galima pasiekti kompromisinio varianto. Aš labai įdėmiai klausiausi įvairių nuomonių, bet kompromisas yra kompromisas, bet kuriuo atveju, nes žmonės sugebėjo bent jau žengti tuo pačiu keliu, arba susitarti bent jau dėl bendro mažiausio vardiklio ir tada nuo jo kaip atsparos taško žengti toliau. Taigi egzistuoja bendras noras siekti pažangos visada. Tačiau šiuo atveju nieko to nebuvo. Nebuvo bendrų sąlyčio taškų, kitų frakcijų pasiūlyti pakeitimai absoliučiai skiriasi nuo mano principinių išeities taškų. Todėl iš tiesų nebuvo gerbiamo tai, ką siūlė mano kolegos, nebuvo gerbiamas kitų darbas ir noriu visą tai aiškiai pasakyti. Ir aš tikrai gerbiu kitų darbą. Gerbiu kitų mintis, ne tik savo poziciją, bet labai svarbu susitarti Tai svarbu tiems, kurie dirba ir tai svarbu tiems, kurie kuria darbo vietas. Ir jūs žinote, kad tokiam aplinkybėm ir buvo pasiektas kompromisinis susitarimas, nes tai, ką jūs sakėte, tikrai nėra tiesa. Aš jau įvairiomis progomis šio klausimu pasisakiau, nenoriu vilkinti šios diskusijos, bet noriu pasakyti, kad jūrininkai jeigu manoma, kad nėra pakankamai apsaukoti, tai tai neteisybė, nes egzistuoja a, socialinėje srityje taisyklės teisės aktai, kurie apsaugo visus jūrininkus. Ir šiandieną jūrininkai yra geriau apsaugoti nei kai kurios kitos darbuotojų grupės. Taip, visada įmanoma patobulinti ir galėjome padirbėti, kad direktyva labiau atitiktų šio laikinę dvasę, bet manau, tai būtų trumparegiškas žingsnis ir tai reikštų, jog užsiimame demagogiją. Nes šiame etape prieš Europos parlamento rinkimus mes nutarėme nežengti tuo keliu ir pasirinkome kitą, mano galva, labai gerą poziciją. Mes siekiame apsaugoti darbo vietas. Taip, komisijos pasiūlymas buvo patobulintas, buvo iškelta neblogų minčių, kaip geriau apsaugoti jūrininkus, nepažeidžiant bendros pusiausviros ir užtikrinant jūrininkų socialinės teisės bei išlaikant jūrų transporto konkurencingumą nes a, svarbu, kad šio sektoriaus konkurencingumas nenukentėtų. Kita vertus, patį sektorių reikia modernizuoti. Ir mes tikrai, ko nenorime, tai pabloginti jūrų transporto sektoriaus padėties, apsunkindami visus nereikalingą biurokratiją. biurokratiją. Ir pamatysite, jeigu viskas bus kitaip, tai bus prarasta darbo vietų ir laivai bus perregistruojami ir plaukės su kitomis vėliavomis, jeigu mes bandysime žengti per toli. Todėl nemanau, kad turėtume pasiduoti pagundai ir pritarti pačiam pasiūlymui, nes jis praktinių požiūrių negeras. Komisijos pasiūlymas tikrai nepadės pagerinti jūrininkų socialinės apsaugos, nes yra nacionalinė teisė, kurie apsaugo jūrininkų socialinę padėtį. Ir atsiprašau, kad taip audringai kalbėjau, bet tiesiog negaliu sutikti. Pone pirmininkė, e, pone pranešėja. Aš nurodžiau, kad nėra kompromisinių pakeitimų. Bet taip juk ir yra. Tų kompromisinių pakeitimų nėra. Tai kur jie? Jų nėra. Jūs negalite čia prieštarauti man. Žodį suteikiu poniai Baldočino. Ji taip pat norėtų pasaky, pasisakyti šio klausimu, o tada. Ačiū pirmininkė. Mane labai nustebino tai, ką pasakė pranešėja ką tik, nes mes net nebuvome susitikę. Neturėjo pranešėja nie laiko surenkti diskusijai, o ką jau kalbėti apie kompromisinius pakeitimus. Kalbama apie istorinį momentą. Kodėl? Iš kur čia tas istorinis momentas? Jeigu mes iš tikrųjų tikime socialinę Europą, tai privalome ginti ir jūrininkus. Jo negali iškristi iš šitos formulės. Ir noriu užbaigti, nes aš tai jūsų nepertraukinėjau. Netiesa, kad mūsų, mūsų pasiūlymai kenkia konkurencingumui. Pavyzdžiui, ponė pirmininkė, Aišku, aš norėjau, kad mes būtume diskutavę apie jūrininkų teisų įtraukimą į dabartinės direktyvas. Norėjau užtikrinti e, sąžiningą traktavimą. Tačiau net nebuvo surinktos diskusijos šiandien, nes nepateikta kompromisinių pakeitimų. Labai svarbu atnaujinti tas direktyvas ir paklausti savęs, kaip mes galime pateisinti tą išimtį, kuri taikoma jūrininkams. Aišku, jūreivystės sektorius yra ypatingas, bet reikia atsižvelgti į sustarimus tarp socialinių partnerių, e, tarptautinės jūro organizacijos, konvencijos. Taip pat e, reikia atsižvelgti į siekį užtikrinti vienodas darbuotojų teisės ir atsižvelgti į laivų pardavimus, e, kolektyvinius darbuotojų atleidimus Jokių e, bandymų pranešėja e, nebandė daryti kompromisinių sustarimų. Diskusijų iš viso nevyko. Pranešėja užėmė netgi radikalesnę poziciją nei komisija, e, reikalaudama palikti išimtis, ignoruodama socialinių partnerių sustarimus, ignoruodama modernės technologijas, kurios leistų jūrininkams dalyvauti konsultacijose ir leistų jiems dalyvauti sudarant sustarimus, kurie įtakos visą jų sektorių. Na, aš nebuvau pakviesta į tą susitikimą, kurį jūs minite. Jūs sakote netiesą. Mes prašėme, kad būtų surinkti susitikimai šitam dokumentui aptarti. Mes norėjome parengti kompromisus, bet jūs niekada nepritarėte. E, pirmininkė, ponios Ronculį, pranešimas jokių būdų nedidina darbuotojų teisių, nepripažįsta socialinių partnerių sustarimų ir aš esu labai nusivylusi. Aš jau sakiau anksčiau, jeigu iš tikrųjų tyrite, e, tikite socialinę Europą, čia ne pasiruošimas rinkimams, Čia eina kalba apie principus. E, darbuotojų apsauga, darbuotojų teisų apsauga. Jeigu mes tais principais ir tomis teisėmis tikime, tai tuomet turėtume visai kitaip pasižvelgti iš šitą dosiją. Ačiū. Cette salle est extrêmement pratique pour la réunion que nous avons. Labai praktiška bus padaryti taip, kaip padarysiu. Įrašysiu kitus dar norinčius pasisakyti, ar esą jie nori pasisakyti, ar dar kas nors yra norinčių, tada sąrašą uždarysiu. Ponas Filip Debaker, toliau. Iš salės balsas aš po to, pirmininkė sako, jūs po to. nepamiršant dėrybų dvasios ir kompromiso dvasios. Taigi, ponė Sariesaja. Ačiū, pirmininkė, aš kalbėsiu gimtąją kalbą suomių, taigi užsidėkite ausines. Taigi, jeigu pritaikytume tą direktyvą, kurią komisija siūlo, tai yra direktyva dėl bendrovių pardavimo. Tai tais atvejais, kai laivas parduodamas iš vienos valstybės narės į kitą, iškiltų problemų, nes jūrininkai, darbuotojai, dirbantis tame laive, turėtų e, tas, keliauti su laivu. Todėl siūlyčiau šitos direktyvos netaikyti taip plačiai, kaip siūlo komisija. Nes susidarytų tokia padėtis, kad, pavyzdžiui, pardavus laivą už ES ribų, tuo pačiu sumažėtų ir darbo vietų skaičius. Todėl negalime pritarti komisijos pasiūlymui. nes taip mes ES pradėtume praradinėti darbo vietas kai laivas būtų parduodamas. Sukrydau paspausdama mygtuką, sako pirmininką Filip de Baket, tada Elizabeth Schotter ir balsuosime. Um, <laughs> I don't want to intervene in a, in a big fight. No. Nenoriu čia veltis į didžiulę kovą, bet reikia aiškiai pasakyti, gal nereikia tokios emocinės diskusijos. Dirbkime vadovaudomėsi faktais, o faktai bent mano akim žiūrint labai aiškus. Aš labai atidžiai uh, analizavau pranešėjos poziciją, jį pateikė septynis pakeitimus ir mes galime jiems patar, pritarti. Kodėl? Todėl, kad 27 valstybėse narėse yra nacionaliniai teisės aktai apsaugantis jūrininkų socialinės teisės. Be to, teisinga pasakyti, kad Vykstant e, socialiniam dialogui, daugelis valstybių narių aiškiai pasisakė, kaip reikia patobulinti susikūrusią padėtį. Komisijosgi pasiūlymas tikrai daugeliu atveju pablogintų jūrininkų padėtį. Ir todėl pranešėja siūlė tik tai kai kuriuos pakeitimus padaryti. Ir būtent dėl tos priežasties mūsų frakcija remia pranešėjos pranešimą. Ir manau, kad nėra reikalo čia taip emocingai karščiuotas, nes frakcija pasirinko kaip balsuoti tikriausiai kiekviena. Jūs turite visą sąrašą ir mes galime balsuoti tai tiesiog ir tiek vadovaudomės į to sąrašų ir bendrą poziciją. Ačiū toliau, Elizabeth Šrodė ir paskiau dar kartą sutiksiu žodį pranešėjai, kad baigtume diskusiją. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Man kyla problema. Mes savo parama tarsi kalame papildomus vinius į karstą. Nepamirškite, yra komandiravimo darbuotojų klausimas ir prisiminkime, kaip buvo sunku užtikrinti, kad pamatinių teisų hartijos principai nebūtų pažeistai darantis dėl komandiruotojų darbuotojų. Ir dabar mes turime žiūrėti, kaip e, šalinti egzistuojančias spragas, kai kalbame apie jūrininkus, užuot jas tik didinę. Ir pranešėjai, man regi, žengia visai ne tuo keliu, nes kaip tik būtent spragos dėl jos pranešimo tik labiau didės. Ir reikia griežtinti išimtis ir atmetame dabartinį pasiūlymą. Ačiū, dabar žodį suteiksiu vėl pranešėjai. Atsižvelgianti tai, ką pranešėja sakė pirmą kartą pasisakydama, noriu priminti, kad taip mūsų komitete darbo saugos klausimas jūrininkų jūrininkų sauga, jūrininkų darbo sąlygos yra tas klausimas, kuris labai jautrus. Ir nebejotina, kad socialinės teisės turi reglamentuoti ne tik tai nacionalinė teisė, reikia galvoti apie europinę teisę. Prisiminkime tą Konkordijos laivo katastrofą. Todėl tikrai negalime pasitikėti vien tik tai laivų savininkų veiksmais, kai kalbame apie jūrininkų saugą. Bet kuriuo atveju mes balsuosime netrukus, o dabar žodis pranešėjai. Ačiū. Ne kažką galiu pridėti. Noriu padėkoti kolegoms, ypač tiems, kurie suprato mano poziciją. Nemanau, kad čia reikia svaidytis lozungai šiandien ryte, tačiau tai, kad jūrininkų socialinės teisės yra apsaugotos, yra tiesa. Valstybės narės turi nacionalinę teisės aktus. Ir, pona Šroder, noriu pasakyti, kad paklausti, kokia priežastis į direktyvą, kuri yra pasenusi, įtraukti dalykus, kurie kels problemų nacionaliniu lygiu. Gal nacionalinės teisės tobulinimas būtų daug geresnis būdas jūrininkų teisėms apsaugoti. Jūs taip pat e, remiatės įvairiais pavyzdžiais, Kosta Konkordijos pavyzdžių, bet tai nieko bendra neturi su mūsų analizuojamu klausimu. Uh, nes e, saugos atveju dažnai kyla ir asmeninės atsakomybės klausimas. Ir Kosta Konkordija todėl tikrai niekaip negali būti susieta su mano pranešimu. Jūs kalbate apie saugą, apie apsaugą, tai kalbant apie saugą, tikrai sauga yra vienas pagrindinių dalykų. Mano uh, profesinėje karjeroje man visada labiausiai rūpėjo būtent pacientų sauga, būtent tų, kuriais aš rūpinausi sauga ir aš tuo vadovavausi, rengdama pranešimą. Nebejotina, kad sauga yra absoliutus prioritetas ir saugos klausimams pagrindinį dėmesį turi skirti ir laivų savininkai. Bet mes dabar kalbame apie darbuotojų teisės. Ir pagalvokite, kas įvyks, jeigu bus pritarta komisijos pasiūlymui. Aš jums galiu pasakyti, bedarbių jūrininkų skaičius rinkoje išauks. Pirmininkė, na kągi, aš manau, mes galime baigti diskusiją, o balsavimas vyks netrukus. Taigi dabar galime pradėti balsavimą ir noriu pasiklausti, ar visi turite elektroninio balsavimo korteles nes reikės pasitikrinti. Ir prašom pasitikrinkime, bandydami įsiaiškinti, ar a, frakcijų narių nariai yra. Vienu liberalų per daug. Taigi, atrodo viskas turėtų būti gerai, pabandykite įkišti korteles. vienu liberalu ir vienu EPP nariu per daug. Norėčiau liberalų ir EPP koordinatorių paprašyti padaryti tvarką jų gretose. EPP viskas gerai. Jūsų balsavimo mašina neveikia, galbūt galėčiau paprašyti, kad pakeistumėte vietą. Alors, il faudrait que le groupe libéral mette de l'ordre dans ses rangs. Reikia, kad liberalai pasidarytų tvarką savo gretose. Et maintenant, il y a un PPE de trop. Et donc... Vienu EPP nariu per daug, reikia, kad vienas iš pavaduotojų uh, E, išeitų. E, na, ne, ne man čia daryti tvarką, bet paprastai, paprastai pavaduo, pavaduojantis nariai išeina, o tikrieji balsuoja. Na dabar atrodo viskas gerai, daugiau tegul niekas nebejuda, iš vietų galėsime balsuoti. Ir pereiname prie šešto klausimo. E, antro skaitimo rekomendavimai Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos. Kad būtų patobulintos um, pensijų perkelimo teisės. Pranešėja buvo Olmen Reuten. Taigi dėl šio balsavimo. Taip nebus visų balsavimo atvejai iš ryto. Šio balsavimo atveju taikysime naują taisyklę iš reglamento 195.3 punkto taisyklė, pagal kurią yra numatoma, kad mūsų elektroninis balsavimas yra vardinis balsavimas. Primenu, kokia ta taisyklė e, balsavimas tampa vardiniu balsavimu tada, kai E, balsuojame dėl pranešimo savo iniciatyvą arba balsavimas, galutinis balsavimas, kai priimame teisės aktą, bet tik apibrėžiant įgaliojimą trialogiją ir e, dėrybose vardinio, vardinis balsavimas nevyksta. O čia jau yra ponios Omenroiten E, pranešimas, antras skaitimas, teisės į papildomą pensiją, e, perkelimas. E, ir jau praeitos kadencijos metu mes tą klausimą svarstėme, taigi pradėsime balsuoti. Balsavimas pradedamas. Vienas Aldė narys ir vienas EPP narys Vienu Alde nariu ir vienu APP nariu per daug. EPP ir liberalų gretose reikia padaryti tvarką. Est-ce que tous les libéraux peuvent lever la main? Ar visi liberalai gali pakelti rankas?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 That's your, that's your, uh, that's the one of today. Yeah, yes, 17, 17 March. Sorry, because you have removed the We don't remove anybody. We, have, we always have six members. Il y a 13 membres. I'm sorry. S'il y a 13 socialistes, tu comptes. S'il y a 13 socialistes, tu comptes ça. Done by... This is, ah ben non, non, the allocation done by DG President. Un, ah, deux, trois. On the basis of the composition Non, mais ça, il fallait le faire hier. Et Alec Mangro me dit que tu avais prévenu hier qu'il avait droit à deux places. Avant de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 Eh bien, l'ordre étant revenu chez les libéraux. Kadangi liberalų gretose tvarka jau padaryta, balsavimas baigtas. Quarante. Keturiasdešimt už, vienas prieš, keturi susilaikę. Sveikiname pranešėją ir visus dėrybų komandos narius. Uh, au point 7, nous votons. Septintas klausimas. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl jūrininkų kuria iš dalies keičiamas direktyvos 200894, 2938, 0214 ir 20123. Ponios Ronzuli pranešimas. Buvo pateikti trys pakeitimai. Vien, pirmas e, 11 ir 12 pakeitimas, pagal kurį reikėtų išbraukti mm, pavadinimus iš 5 ir 6 straipsnių. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 18 už 21 prieš 3 susilaikė atmesta. D'accord, ça n'aurait rien changé au vote. Euh, Est-ce qu'il y a une place libre là-bas Viena atrodo laisva vieta yra ten, sako pirmininkė. Alors, sur les articles, article... Pirmas straipsnis, pirma dalis, dvidešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 20 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 24 už, 20 prieš, vienas susilaikęs. Šis pakeitimas patvirtintas. 22. Elizabeth Schroeder pakeitimas dėl išbraukimo trečios straipsnio pirmos dalies iš direktyvos. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Labai atsiprašau, bet e, nelabai matosi, kaip balsuojate šioje konkrečiai salėje. Jei visi balsavo, balsavimas baigtas, 19 už 23 prieš, 3 susilaikė. Atmesta antros straipsnio pirma dalis Septintas mm, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias straipsnis, 22 pakeitimas, Abela Baldačino, dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo atmesta, bet patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo, tuomet baigta. 22 už, 23 prieš, niekas nesusilaiko atmesta. Dėl to paties pakeitimo 23 pakeitimas, dėl to paties punkto 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime, bet atrodo, kad atmesta. Aštuntas pakeitimas pateiktas pranešėjus kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl aštunto pakeitimo, kurį pateikė pranešėja. Pradedame. Jeigu visi balsavo, tuomet baigiame. 18 už 25 prieš 2 susilaiko, aišku, kad atmesta. Ketvirtas straipsnis antra dalis, Devintas pakeitimas, kurį pateikė pranešėja. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečios straipsnio trečia dalis, 23 pakeitimas, kas už. 24 pasitaiso pranešėja, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 24 pakeitimo, kas pradedame. Balsavimas baigtas. 24 už 20 prieš vienas susilaiko, 24 pakeitimas yra patvirtintas. Toliau penktas straipsnis, pirma dalis, antras punktas, 27 pakeitimas. Nežinau, kas jį pateikė. Balsuojame dėl 27 pakeitimo. Kas už kas prieš? kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 27 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 22 už, 23 prieš, niekas nesusilaiko, atmesta. Toliau 28. Elizabeth Schröder pakeitimas dėl išbraukimo. Jis toks pats kaip Kliodet Paldžiačino 29 pakeitimas. Tad balsuojame dėl jų kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 28 ir 29 pakeitimai atmesti. Balsuojame dėl 30 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta konstatuojamosios dalys, antra. Penkta ir šešta atkrinta, tuomet į pirmą konstatuojamąją dalį pereiname. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl trylikto Elizabeth Schroeder pakeitimo. Pradedame. Baigiame. 22 už, 23 prieš, niekas nesusilaiko. 13 pakeitimas atmestas. 5 konstatu, konstatuojamoji dalis, trečias pakeitimas, kurį pateikė pranešėja, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau 14 kliodeta belė baldečino pakeitimas, kas už, kas prieš, Patvirtinta. Septinta konstatuojamoji dalis ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimta konstatuojamoji dalis penkioliktas pakeitimas atsiimtas. Toliau šešioliktas pakeitimas. Kliodet Abela Baldačino pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, dėl viso nuomonės pranešimo projekto balsuojame elektroniniu bals būdu. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 14 už, 22 prieš, 9 susilaikę. Balsavimas baigtas. Pone pranešėja, ar norite pasisakyti prieš balsuojant dėl teisės akto pasiūlymo, dėl kurio nebalsuosime už tai, kad atmestas pranešimas. Ačiū. Taigi parlamentas pozicijos dėl šio teksto nepateiks ir kitos kondencijos metu pasitikrinsime, ar komisija patvirtins savo pasiūlymą, koks buvo pateiktas šios kadencijos metu. Aštuntas punktas. Direktyvos 9671 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų tiekimo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 Euh, nous allons donc ouvrir le vote sur le texte balsuosime dėl patvirtinto teksto koks buvo patvirtintas derybininkų komandų iš parlamento ir tarybos ir patvirtintas korepero 27 vasario bei 5 kovo korepere patvirtintas sutinkamai su mūsų gautų laišku. Balsavimas pradedamas, tai nėra vardinis balsavimas.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 vieno EPP ir liberalų narių per daug. Dabar viskas tvarkoj. Et nous allons clôturer. Ir baigsime balsavimą 30 už. 11 prieš, 3 susilaiko. Sveikiname pranešėją ir dėrybininkų komanda. Prieš pereinant prie kito balsavimo, turbūt reikėtų patikslinti liberalų poziciją, nes atrodo, kad jie šiek tiek sutrikę. PD prisijungė prie ND. E, taigi liberalams tenka viena vieta mažiau už tai, kad e, BD narys negalėjo būti pakeistas, už tai, kad nebuvo po to jokio plenarinio posėdžio. Situacija tokia. Taigi, liberalų frakcija dabar jau ne šešis, o penkis narius turi. Devintas klausimas. Iš ankstinis neprieštaravimas dėl komisijos deleguotojo reglamento, dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo taikymo taisyklių susijusių su valdymu ir taisykle. Susijusių su valdymu ir kontrolė, atsiprašau. Balsuosime elektroniniu būdu, nevardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Taigi, taip ir nuspręsta. Dešimtas. Europos prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Buvo patiktas prašymas iš ITVDC Technologies iš Italijos. Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Priimta. 11. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Ispanijos pareiška. Santana grupės. Kas už kas prieš kas susilaiko. Priimta. Balsavimą baigėme. Dabar paprašysiu visų, kurie iš salės išeina, padaryti tą kaip galima greičiau.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 Chers collègues, merci de prendre. Kolegos, prašom susėsti, nes darbo tvarkė yra dar vienas labai svarbus klausimas. Bien. Au point 12, euh, nous allons procéder à l'audition. 12 klausimas, ponios Madlen Serben klausimas Ji kandidatuoja į Europos mokymo fondo direktorės vietą. Turinė šios įstaigos būstinė, ponė Serban buvo atrinkta valdytojų tarybos 3 balandžio, kad eitų direktorės pareigas. Europos mokymo fonde. 30 tūkst... E, e, birželio 14 metų buvo nuspręsta ponios Serban pareigybę įmą pratesti. Apie tai mane informavo taryba laišku antrą gruodžio, kadangi nariai buvo informuoti aš irgi. Greitai sureagavau, kadangi nebuvo atsižvelgta į tai, kad parlamentas ir mūsų e, komitetas turi būti informuoti, nes dešimtas fondo straipsnis nurodo, kad Mark a statement before the competent committee of the kad e, galėtume surenkti klausimus ir vadovaujantis taisyklėmis išklausyti ir paklausinėti. Taigi man labai didelis malonumas ir privilegija priimti mūsų tarpę ponę Serban. Mes žinome, kad ji ankstesnės kadencijos metu savo pareigas atliko puikiai. Taigi, ponė kandidatė, žodis jums, Jums skiriame maždaug 10 minučių, o tada jums klausimus užduos nariai, o jūs turėsite atsakyti į klausimus. Prašom. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti už kvietimą, kurį gavau. Man labai didelė garbė būti čia. Taip pat norėčiau padėkoti visiems už paramą, kurią gavau pirmosios kadencijos metu. labai geri rezultatai agentūroje buvo pasiekti, kadangi visos e, institucijos mus paremė, taip pat ir parlamentas, kuris yra svarbiausia iš institucijų. Jums leidus aš norėčiau pateikti keletą e, minčių dėl e, tos kadencijos, kurią galėčiau pratesti nuo pirmosios Liepos, tačiau angliškai tą padarysiu. No, since, uh, I was, uh, in front of you. Ir um, Per visus penkerius e, klausimus dalyvavau, pristatinėjau mūsų fondą mokymo, o kasmet klausimai yra organizuojami ir mes savo veiklą tvirtiname kartu su valdyba. Dabar patvirtinta nauja strategija iki 2020 metų. Ir tarpinė 14-17 metus apimanti strategija turi būti patvirtinta. Ir jeigu man bus leista toliau dirbti direktorės pareigose, tai tada pasistengsiu užtikrinti, kad visi strategijoje numatyti tikslai ir tos orientacinės veiklos, kurios yra įvardytos 14-17 metų planuose, bus įgyvendintos. Jums leidus labai trumpai paminėsiu atitinkamus strategijos tikslus, kurie buvo patvirtinti. Pirmiausiai mes kalbame apie politikos analizę pirmiausiai, kurios atveju mes analizuojame pačią sistemą ir atskiras sritis pagal temas. Antras 14-17 metų perspektyvos tikslas yra profesinio mokymo modernizavimas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą poreikius. Ir trečiasis dalykas - tai profesinio a, mokymo glaudesnė sąsaja su darbo rinka ir darbo rinkos angloda. ETF yra vienintelė ES agentūra, kuri veikia globaliomis europinėmis sąlygomis. Ir mano pareiga užtikrinti, kad ES profesinio rengimo, švietimo ir mokymo srityje būtų kaip galima glaučiau europinių lygių susieta su darbo rinkijos poreikiais. Mes faktiškai veikiame išimtinai už ES ribų ir dabar dirbame su 30 šalių partnerių. Turiu galvoje išplėstinį regioną, į kurį įeina Turkija, Vakarų Balkano šalis. Taip pat mes dirbame su tomis šalimis, kurioms taikomos um, kaiminystės partnerystės priemonės, įskaitant ir viduržėmio jūros regioną. Be to mes dirbame su vidurio Azijos šalimis, pasinaudodami bendradarbiavimo susitarimais. Taigi mes iš dalies veikiame už ES ribų, tačiau atsižvelgdami į bendrai ES vidaus politikos kontekstą. Turiu pasakyti, kad su visomis šalimis partnerėmis vyksta rimtas dialogas, kuriame dalyvauja ir valstybės narės. Valstybės narės nebejotinai turi tam tikrų teminių interesų bendrame bendradarbiavimo tinkle. Kaip mes sugebame apibriežti tuos strateginius tikslus? Mes juos apibrėžiame at, prieš tai atlikę strateginę analizę, išanalizavę šalių partnerių poreikius. Labai daug mums padėjo Kopenhagos procesas, kuris prasidėjo 2002 metais. Atsižvelgiant į šalių partnerių poreikius, mes atrenkame tam tikras teminės sritis. Ir noriu priminti, kad ETF pagrindinis uždavinys yra užtikrinti, kad profesinis mokymas ir rengimas spartintų tvarios ekonomikos augimą. Todėl, kai tik mes kalbame apie socialinę sanglaudą, apie konkurencingumą, mes visada galvojame, kad tos sritis glaudžiai susijusios su mūsų pagrindinė darbo sritimi. Todėl mes dėmesį skiriame profesinės sistemos sandarai, mokymo kokybei, kokybės užtikrinimo garantijoms ir vėliau, aišku, užimtumui bei gebėjimui susirasti darbą. Ir trečioji pagrindinė sritis, kurioje per artimiausius metus ketiname nemažai nuveikti, yra švietimas apie verslumą ir vers, verslumo įgūdžių ugdymas. Tokiu būdu mes pratesime anksčiau pradėtą veiklą. Tačiau visa tai yra įmanoma tik tuo atveju, jeigu atitinkamos organizacijos ir mūsų organizacija tame tarpe turi pakankamų priemonių ir išteklių. Tik tada galėsime užtikrinti ne tik tai kiekybės požiūrių gerus rezultatus, bet taip pat ir kokybės požiūrių. Nauja šiame etape yra tai, kad mes ketiname sustiprinti paramos, kuri teikiama šalims partneriams, kokybės elementą. Parama yra labai svarbus dalykas, bet būtina nepamiršti, kad tai, ką mes darome, turi dėrėti su visomis kitomis ES lygių teikiamomis paramos priemonėmis. Ir čia turiu galvoje kaiminystės priemonės, vystimas ir bendradarbiavimą ir uh, E, pasirinkimą narystiai. Ir čia norėčiau priminti 2008 metų reglamento 1339-14 straipsnį, kuriame labai gerai pasakyta, kaip turime dirbti su partnerimis šalimis partnerimis. Taip mes vieni patys neveikiame. Mes nebejotinai veikiame kartu su komisija, ir su valdyba, o mums padeda kultūros ir švietimo generalinis direktoratas. Todėl struktūrinio dialogo pagalba mes bandome įsiaiškinti, ką geriausiai mums padaryti, dirbant su šalimis partnerimis, kad pratestume generalinių direktoratų pradėtą darbą ir užtikrintume, kad jų parengto programų laikotarpis vyks nuosekliai. 20 procentų įvairių programų remia komisija. Bet komisija kita vertus mums teikia gairias, kokios turi būti programos, tai mus konsultuoja uh, kad geriau žinotume, kaip reikia dirbti stiprinant šalių partnerių pajėgumus. Išteklių valdymas. Tikiuosi, kad mūsų organizacija ir toliau susilauks pripažinimo. Per pastaruosius metus pasiekėme gerų rezultatų. Todėl ateityje mes tenksime asignavimus panaudoti tvarkingai, tikslingai, atsižvelgdami į audito rūmų pastabas ir bandysime optimaliai išnaudoti išteklius, tikslų pasiekimui. O aišku, viduje mes sulaukime labai daug auditų. Bet ne vieno per pastaruosius penkerius metus audito metu nebuvo pateikta rimtesnių rekomendacijų arba nebuvo, galima pasakyti, nebuvo suabejota agentūros išteklių panaudojimo teisingumu. Todėl iš dalies jaučiuosi gana tvirtai, sakydama, kad organizacija, mūsų organizacija turi pakankamo potencialo tęsti pradėtą darbą, o naujas tarpinis tas etapas prasideda kaip tik šiais metais ir tęsis iki 17 metų ir jis bus labai svarbus, nes papildo kitas iniciatyvas, kurių imamasi pagal globalios Europos koncepciją. Nemanau, kad mums labai stipriai e, teks mažinti E, finansavimą, bet aišku, mes analizuosime prioritetinės rytis ir žiūrėsime, kaip racionaliai išnaudoti mums skiriamas lėšas. Taigi tiek norėjau Jums papasakoti ir aišku, jeigu Jūs norėsite gauti papildomus informacijos ar paaiškinimų, aš mielai tai padarysiu. Ačiū. E, e, Ačiū už tokį išsamų Jūsų planų pristatymą naujai kadencijai. Elizabeth Morin Chartier, Alejandro Serkas. Tiek kol kas nori pasisakyti. Pane Šartie. Ačiū pirmininkė. EPP vardu norėčiau poniai Serban padėkoti už e, tokį apibendrinantį ir aišku pranešimą, kur atspindima visa problematika ir darbas kurį atliko per penkerius mm, kadencijos metus, bei darbas, kurį dar liko atlikti. Mes visi žinome ir puikiai suprantame, kad ITF turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį, nes dabar visose valstybėse narėse problema numeris vienas faktiškai yra nedarbas. Jūs kalbėjote apie kaiminystės politiką, apie kai kurių valstybių prisijungimą ir apie tai, kas vyksta Europoje. Tačiau jūs. Aš norėčiau pradėti nuo to, kas vyksta Europoje. Mums reikia solidžių, stiprių duomenų, o tie duomenys labai sunkiai surenkami, kadangi jie nėra pastovus ir nejudantis, nesikeičiantis duomenys. Uh, jūsų pateikta analizė 2004 metais tikrai nėra tokia pati, kokia buvo 2009 metais. Vienas iš pagrindinių sunkumų, ir norėčiau čia išgirsti jūsų nuomonę, yra reagavimas specialistų parengimo srityje atsižvelgiant į poreikius iš įmonės pusės ir iš darbuotojų pusės. Man asmeniškai tai yra labai svarbus momentas. Ir čia galima turėti labai ne, neblogų idėjų, labai neblogų perspektyvų. Uh, Labai svarbu, kiek skirsi laiko um, nedarbo problemai spręsti. Įmonė reikalingas didesnis reaktyvumas ir man būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Comment... Antras klausimas. Kaip įmonės darbuotojai gali prisijungti, sprendžiant tuos Europos poreikius, didinant darbo vietų skaičių. Nes perspektyvos Europos 2020 rodo, kad žemos kvalifikacijos darbo vietos nyksta Ir matome, kad darbo piramidėje vis daugiau dėmesio yra skiriama kvalifikuotoms darbo vietoms. Kaip jūs galite e, spręsti tą darbuotojų kvalifikacijos kelimo klausimą? nepagilinant nedarbo. Trečias klausimas. Kaip padaryti, kad jūsų turimi prioritetai būtų pripažįstami visų valstybių narių? Analizės politinės analizės ir praktika, kaip visą tai suderinti. Nes manau, kad šioje srityje irgi galima labai daug ką nuveikti. Ir paskutinė mūsų klausim, mano klausimo dalis, jūs kalbėjote apie pasiekimų, apie akį e, validavimą. Mano nuomonė, mes tą darome nepakankamai greitai. Nepakankamai greitai tuo patvirtinimą vykdome. Atsiliekame nuo realybės. Kodėl jūsų nuomonė? Ar dėl to, kad mes per daug akademiški ir, atsi, ir nežiūrime į tai, kas vyksta praktikoje? Žinoma, aki yra puikus instrumentas Tačiau aki patvirtinimas neduoda e, tokio poveikio, kokio mes tikėjomės ir kokio tikimės. Krizės metu labai nukentėjo kai kurios žmonių grupės. Pirmiausia, tai paminėčiau moteris, Tai va štai tokie keturi klausimai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, o jums, pirmininkė, ačiū, kad leidote man pasisakyti. Madam Sorban. Pone Sorban. Ačiū už klausimus. Man malonu pasidalyti savo nuomonę apie situaciją valstybės universitete. Aš taip pat kalbėsiu apie šalis partnerės, nes ten situacija panaši kaip ir valstybėse narėse. Gal mano išvalgos bus aktualios ir valstybėmis narėms. Kai kalbame apie nedarbą ir sprendimus grindžiamus įrodymais, tai pirmiausia reikia tuos įrodymus surinkti. Ir tik tada spręsti problemas. E, mes diskutuojame apie tuos klausimus, bet čia laiko klausimas. Pakeisti sistemą užtrunka laiko. Bet bėda ta, kad žmogus gyvena dabar ir dabar susiduria su nedarbu. Mes gyvendinami priemonės šaly, e, šalyse, bandome, kad tos priemonės duotų greitą poveikį, bet taip pat bandome dirbti ir su sistema. Geriau in, užsimti prevenciją, o ne gydimu tų problemų, kurias sukuria sistema. Geriau užkirsti kelią tolesniems problemams. Mes koncentruojamės į vidutinės trukmės veiksmus. Pastebėjome, kad nevyksta rimtas dialogas tarp tų dviejų pasaulių. Viena vertus įgūdžių, ūkdymo, kita vertus verslo pasaulio. Ne visi nusiteikia, iš abiejų pusių, aš turiu minį, ne visi nusiteikia įsitraukti. Kita vertus, aišku, matome ir daug geros praktikos pavyzdžių, tačiau jie nesusisteminti. Tiesiog laimingas atsitiknumas, kai piliečiai kurie atsiduria bedarbio padėtyje, gali pasinaudoti gerąją patirtimi. Aš kalbu ne tik apie formalų švietimą ir mokymą, bet ir apie neformalųjį. Tos sistemos yra labai nelankščios ir konservatyvios. E, žmonėms trūksta žinių, kaip elgtis. Aš kalbu apie ETF šalis partnerės. Kodėl tai priešinamasi pasikeitimams? Todėl, kad labai mažai investuojama į dėstytojų ir mokytojų mokymą. Jie nežino, kaip elgtis, jų profesija visuomenės ne, nepakankamai vertinama. Taigi, nemanykime, kad tie žmonės automatiškai žino, kaip jiems elgtis. Kita medalio pusė – verslas. Tenka apgailestauti, kad daugelis įmonių vis dar mano, kad tai tarsi labdaros darbas dirbti kartu su švietimo ir mokymo institucijomis. Manau, kad verslo pasauliui reikėtų pasiūsti žinę, jog tai ne labdara. Jiems tenka prievolė dalyvauti dialogę su švietimo ir mokymo bendruomenę. E, pavyzdžiui, e, mokymasis grindžiamas darbu. Negalima užsidaryti dramblio kalo bokšte ir apsimesti, kad iš kažkur atsiras darbo rinkai reikalingi įgūdžiai. E, taikant tik tai ekonominio griežtumo priemonės, negalime pajudėti į priekį. Taigi verslo įmonės turėtų padaryti daugiau, kad mm, verslo ir švietimo pasauliai suartėtų. Darbuotojai turi tokias kvalifikacijas, kokias turi, bet reikia žinoti, kokios tų žmonių kvalifikacijos ir tai tikrai ne visada aišku šalise partnerėse. E, sertifikatai ir diplomai ne visada yra skaidrus, nebūtinai pritaikyti prie naujų technologijų ir naujų darbo vietų. Kadangi nežinome, kokie tų darbuotojų tikri įgūdžiai, labai sunku planuoti, ko trūksta. Todėl ETF daug dirba stengdamasi išsiaiškinti, kokie yra tikrieji darbuotojų įgūdžiai. Jeigu nenustatysime mechanizmų, kurie atskleistų, kokias žinias ir įgūdžius turi darbuotojai, tai mums bus neįmanoma e, sukurti e, kvalifikacijos kelimo arba permokymo programas. Reikia užtikrinti tokio mechanizmo kokybę. Yra didžiulė rizika, kad išpūsime sertifikatų sektorių, bet jie nebus pagristi kokybę gali atsitikti taip, kad visiems suteiksime tuos sertifikatus, bet jie nebus pagristi kokybę. Sukursime lūkesčių, tačiau darbo rinkos poreikių nepatenkinsime. Aš dabar svajoju apie dieną, kai bus visose valstybės narse įmanoma E, koordinuoti veiksmus. Tačiau aš tikiu Europos projektų, kad jis tinkamiausias mūsų žemynui. Tikiuosi, kad koordinacija bus tęsiama, kad bus įgyvendinta sinergija ir Europoje kalbėsime vienu balsu. Ir uh, Tai ypač aktualu, jei galvojame apie e, tokias šalis kaip Ukraina, kuri šiandien visur e, žiniuose. Taip pat e, kalbant apie kitas šalis, tokias kaip Arabų šalis, kur Europos įtakos reikia daugiau. Sí, gracias, señora presidenta. Ačiū. Ponas Verbanovič. Parlamento pasakyti y apoyarle. apoyarle pa... kurie atlieka uh, um, uh, jūsų organizacija ir mes remiame jį. E, remiame jį visais laikotarpiais ir taip pat iki 2017 metų mes norime pasakyti, pasakyti, kad konserva... E, socialistai nusiteikia konservatoriškai, reikia keisti tai, kas neveikia, bet išlaikyti tai, kas veikia. Ir norėčiau pasakyti, kad e, mes e, prieš keletą dienų matėme, kaip svarbu Europai ateitis visų mūsų valstybių, E, taip pat ir visų valstybių, su kuriomis turime sienas, e, nes mūsų ateitis priklauso ir nuo jų ateities. Jeigu joms kažkas tai grėsia, tai grėsia ir mums. E, dabar dėl nepriklausomybės Europą labai e, gerą vardą turi Europos e, rytų šalyse ir kitur. Bendradarbiavimas nieko nereikš su kitomis valstybėmis, jeigu mūsų politikos tarp 28 valstybių nederės tarpusavyje. Jeigu negalėsime parodyti tos Europos, Europos privalumų Mes turime ambicijų pasauliui siūlyti savo įvaizdį kaip e, e, ne kietos galybės, bet vis dėlto galybės. Jūs e, numatote tam tikrą modelį, prevencinį modelį, pagal kurį išeina, kad prevencija yra geriau negu gydimas. Jeigu kyla konfliktai, tai tie konfliktai kyla dėl to, kad nebelieka ateities vizijos ir kyla didžiulė nevirtis žmonių tarpe. Taigi žmonės, jeigu nusivylę, gali imtis labai ekstremalių veiksmų. O jūs savo darbe darbuojatės tiek tų žmonių, tiek mūsų labui. Ir aš norėčiau priminti, kad tokį bendradarbiavimą pateisina ne vien dosnumas. Mokydami Europoje mokomės ir patys, sakykime, Graikijoje ar kažkur kitur, kur labai pasireiškia krizė, matome, kad visuomenė vis labiau ir labiau panašėja į besivystančių šalių visuomenę. Migrantai, žmonės, e, migrantai toje visuomenėje nesimoka, nesimoko žmonės, neina į mokyklą, darbo jėga panašiai elgesi tiek Turkijoje, tiek kitose valstybėse. Taigi, jūs sprendžiate klausimą, kaip elgtis su tokiamis visuomenėmis, nes Europoje ne, ne vien tik tais uh, Vokietija ir Švedija yra, yra ir Portugalija, ir Graikija, kur žmonės gyvena visai ne taip. Sakykime, Kaip elgtis su tuo trečiuoju pasauliu Europoje? Deja, turiu taip pavadinti tą žmonių grupę. Įmonės, profsąjungos darbuotojai veda tarpusavio dialogą. Kaip tą dialogą padaryti efektyvesniu? Alex, thank you very much. Ačiū labai už jūsų šiltus žodžių. Na, tikrai nieko negalima pasiekti, jeigu mes nedirbsime kartu pasitikėdami vieni kitais. Taip mūsų darbas vyksta tose šalise, kurios, na, sakyčiau, yra svarbios sąlygų požiūrių, kurioms būdinga nestabiliai socialinė ir politinė padėtis, todėl esant tokiom sąlygom labai sunku galvoti apie ambicingesnių tikslų pasiekimą. Ir galvojant apie ateitį, turiu štai ką pasakyti, nors nebejotinai migracija skatinama dėl to, kad šalyse partnerėse, kai kuriuose iš jų žmonės netenka geresnio gyvenimo vilties. Bet mes turime galvoti, kad ta migracija turi būti teisėta, legali. Ir labai, labai malonu, kad komisija kartu su viena valstybė nare inicijavo renginį tiems, kurie nei mokosi, nei dirba taip vadinamiems net. Konferencija ir mes pritarėme tam, kad analizė svarbus dalykas ir jau prieš nemažai metų mes su šalimis partnerėmis analizavome darbo rinkų situaciją, nurodydami, kad atsiras grupė žmonių, jaunų žmonių, kurie nei mokysis, nei dirbs. Ir taip įvyko. Tai, ką mes kažkada pastebėjome, akivaizdžiai parodo, kad daugelį šalių trūksta informacijos ir todėl tos šalis savo politiką formuoja remdamosi ne faktais, ne analizą, o abstrakčiomis idėjomis. Svarbiausias dalykas formuojant politiką turi būti visgi faktai ir įrodymai, kokiu keliu pagrindžiantis, kokiu keliu reikia žengti. Taip, to šalis tengiasi surinkti faktus ir įrodymus, bet tai yra atskiri faktai, įrodymai nesusiję tarpusavyje Ir dar viena pastaba. Tie, kurie nedirba, nesimoko, jų tik labai nedidelė tik labai nedidelė dalis šalių iš 30 vos 11 statistinių požiūrių sugebėjo apskaičiuoti, kokia žmonių dalis nėra, nedirba ir nesimoko. Ir jų tose šalyse, 11 šalių partnerių, yra du kartus daugiau negu Europos valstybėse narėse. Todėl akivaizdu, jog veikti reikia greitai ir dabar. Bet tam, kad veiktume, turime suprasti, kas atsidūrė tokioje situacijoje, kurie žmonės nei dirba, nei mokosi Todėl mes su atitinkamomis šalimis partnerėmis jau pradėjome darbą, jį tęsime ir šiais metais. Ir pagrindinis dalykas, kad reikia atsisakyti principo, pagal kurį galima visus ligonius gydyti vienais vaistais. Reikia ieškoti konkrečiom sąlygom pritaikytų sprendimų. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ieškant išeities, reikalinga atkreipti dėmesį ir į socialinį elementą. Mes negalime priversti tų šalių viską grįsti socialiniais rodikliais. Priešingai, mes turime jas paskatinti atsižvelgti į tą elementą galvojant apie tai, kokių darbo vietų reikės ateityje. Mes, žinote, stebime, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse ūkio augimą, na, kad ir Turkija. Taip, ūkis po truputį auga, bet darbo vietų skaičius neauga taip rimtai. Todėl reikia galvoti, kad ūkio augimas turi būti toks, jog atsirastų naujų darbo vietų. Ką tai reiškia? Tai reiškia atitinkamoms sąlygom pritaikyti sprendimai. Ir a, toks yra mano darbo tikslas. Taigi, manau, kad bent iš dalies aš atsakiau į jūsų klausimą. Ačiū toliau, Elizabet. Ačiū. Man buvo labai įdomu išgirsti jūs kalbant ne tik tai apie oficialius švietimo mokymo rezultatus, bet tai, kad jūs kalbate apie neformalų mokymasi, o tai vis dar išlieka tokia pilkaja zona Europos Sąjungoje. Taip yra agentūros, kurios susijima šiuo darbu. Ir kai aš prad... Bet kai aš pradedu su žmonėmis apie tai kalbėti, visi labai stebisi, nes nesupranta, kaip galima tobulinti neformalaus mokymosi sritį. Ar jūsų agentūra neketina panalizuoti šios srities ir pateikti kokių gairių valstybėms narėms? Bet tokių gairių, kurios praktinių požiūrių būti, būtų naudingos. O tai reiškia, kad e, reikalinga įvertinti daugelį veiksnių, įskaitant ir lyčių lygybės veiksnį. Jeigu jūs panalizuosite moterų padėtį, pavyzdžiui, ir jų galimybės per neformalų mokymą įgyti nepaprastai daug žinių, nepaisant to, kad jos neformaliai mokėsi ir niekada oficialiai nebaigė nei universiteto, nei kažkokios kitos mokymo įstaigos. Ir tos moterys sugebėjo sėkmingai veikti. Tai aš manau, kad galvojant apie tokius atvejus, mes galėtume patobulinti neformalaus mokymosi sritį ir būtų įdomu išgirsti, ką jūs apie ją galvojate. Labai aktualūs klausimai šalims partneriams, kuriuos jūs išvardėjot. Aš jau anksčiau kalbėjau apie tai, kodėl tai taip svarbu šalims partneriams. Todėl, kad papildomai prie veiksmų, kurie atliekami valstybės narėse, šalis partnerės turi labai svarbių neformalių sektorių mokymo ir ekonomikos. Ir darbuotojai dirbantis tose sektoriuose neturi jokių karjeros perspektyvų, nes jų pasiekimai nepripažįstami. Mes e, dirbame su kvalifikacijų raida bet e, taip pat bandome pripažinti ir kitus dalykus. E, pradinį e, mokymasi neformaliame kontekste. Tai gali būti mokymasis laisvalaikiu arba darbe. Yra Europoje parengtos labai geros gairės, sukaupta geros patirties ir mes ją naudojamės. Mes mokomės iš tų valstybių narių, kurios jau dirba su šalimis partnerėmis. Ir bandome paaiškinti, kaip tai veikia. Pagrindinė problema šalyse partnerėse yra įgūdžių sertifikatų kokybės e, sistemos nebuvimas. Mes bandome įvesti į tą sistemą šalyse partnerėse kokybę ir jos valdymą. Nes yra korupcijos rizika. E, tai yra, gali būti žmonių, kurie turi tikrų įgūdžių ir turi taip patvirtinančius diplomus, tačiau yra ir kitų žmonių, kurie turi sertifikatus, bet jie nieko nereiškia. Jie yra suklastoti. Vadinasi, mes turime nenubausti nepakengti tiem žmonėm, kurie nori, kad jų įgūdžiai būtų pripažinti, nors jūs šalyje e, kokybės patvirtinimo sistemos nėra, bet taip pat užkirsti kelią tam, kad nebūtų išduodami nepagristi sertifikatai. Pateiksiu pavyzdį iš arabų šalių. tūkstantmečio plėtros tikslai nurodė valstybėms daryti viską, kas įmanoma, užtikrinti prieigą prie pradinio švietimo. Iš kiekybinio požiūrio taško viskas buvo išspręsta prieiga užtikrinta, tačiau pasiekimų kokybė tokia prasta, kad e, žmonės e, profesinio mokymo metu beveik jokių įgūdžių neįgyjo, nes nebuvo jokios mokymo bazės. Todėl nenorime toliau tęsti e, tokių sertifikatų ir diplomų teikimo, nes tie sertifikatai ir diplomai nieko nereiškia. Mes norėtume, kad tie, kurie neturėjo anksčiau prieigos prie švietimo, tai daugiausia merginos ir moterys, ir e, pavyzdžiui, Europos rytinėje dalyje ne tik jaunimas su tuo susiduria, su tomis problemus, bet ir vyresnė amžiaus žmonės, jie turi žinių ir įgūdžių, bet jie negali to patvirtinti sertifikatais. Mes dirbame su tomis šalimis, kurios yra pasirašysios ES judumo partnerystės. Mes turime užtikrinti, kad jų įgūdžiai būtų pripažįstami, kai jie nuspręsta vykti dirbti į užsienį, kad jie galėtų dirbti oriai. Tokie aktualiausi ETF darbo tvarkės klausimai. Ačiū, kas dar norėtų kalbėti. Rodos niekas. Tokiu atveju norėčiau padėkoti poniai Madlen Serban. man atrodo, mums nekyla abejonių dėl fondo valdybos pateikto pasiūlymo. Parlamentas įsitikino jūsų asmeninių pasišventimų darbui. Ehm, mus įtikino jūsų atliktos analizės kokybė taip pat tai, kad jūs sutelkėte žmonės, e, bendram darbui. Kartais darb, e, agentūrų darbas kvestionuojamas, vaidmuo kvestionuojamas, pavyzdžiui, biudžeto mm, institucijos kartais kritikuoja tai bet jūs pademonstravote, kaip agentūra gali būti naudinga. Ypač darbui su kaimininėmis šalimis. dar Prancūzijos prezidentas François Mitterrand kalbėjo apie savo viziją, kad visoje Europoje įsigalėtų tikra diplomatija ir demokratija. Ir jūs apie tai kalbėjote ir savo pranešime. šiuo metu tradicinė diplomatija susiduria su rimtomis kliūtimis. Ir jeigu jūsų agentūra padėtų, prisidėtų prie bendrų Europos interesų, tai būtų naudinga Europai plėtojant savo strategiją su šalimis kaiminėmis. Suteiksiu Jums žodį, kad Jūs apibendrintumėte savo mintis. Ačiū pirmininkė, na ką aš daugiau galėčiau pasakyti. Tik padėkoti Jums ir ne tik už šiandieninį sustikimą, bet už praėjusius penkerius labai intensyvius metus. Mes ETF užsimame tokiu darbu, kurį mylime. Esame įsitikinę agentūros naudingumu. Tikiuosi, kad mes ne vieninteliai. Nemažai žmonių vertina ETF kaip labai reikalingą agentūrą. Šiemet švenčiame agentūros 20 metų jubiliejų. Galime prisiminti tą laiką, kai 89-aisiais 90-ųjų pradžioje buvo priimtas sprendimas įsteigti šitą agentūrą, nes keitėsi mm, Europos geopolitinė padėtis. E, tuo metu dar stovėjo Berlyno siena, bet e, tenka apgailestauti, kad net ir šiandieninėme pasaulyje vis dar tokių sienų išlieka daugia polinėme pasaulyje mes turėtume daugiau dirbti kartu. E, neužmirškime, kad vienoje iš teritorijų, kur dirba ETF, Sarajeve prasidėjo vienas iš pasaulinių karų. Ir mums reikia mūsų darbų stabilumo, mums reikia taikos kad galėtume dirbti. Kodėl aš taip žaviuosi ES projektu? Todėl, kad e, sugebame, sugebame kartu apsvarstyti klausimus, kartu taip pat su šalimis kaiminėmis. Ir ETF tęs savo darbą, nesvarbu, aš būsiu direktorė ar kas nors kitas, bet man mano darbas labai patinka. Didelis ačiū. Dėl tolimesnės procedūros aš parašysiu valdytojų tarybai, pranešiu apie klausimus ir pateiksiu įvertinimą jų pasiūlymui. Aišku, laiškas bus išplatintas koordinatoriams, kad jie galėtų įnešti savo indėlį ir padaryti atitinkamus pataisimus, jeigu norės. daugiau komitete progos vystyti tokį vaisingą bendradarbiavimą su jumis neturėsime ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, palinkėti jums e, puikios naujos kadencijos. Jeigu norite, labai mielai kviečiu jūs pasilikti su mumis draugystės tauriai po posėdžio. Baigiame šį darbo tvarkės klausimą. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas. Tai yra Europos komisijos pristatymas. Komisijos pasiūlymas, kurį pateikė komisija 15, 17 e, sausio, tai yra Europos užimtumo tarnybų tinklas darbuotojų galimybės naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija. Šis vadinamas eurės pasiūlymas įeina į priemonių paketą, kurios yra skirtos pagerinti darbuotojų judumui. tekstas, kurį dabar minėsime, kiek stringa pirmininkaujant Graikijai, stringa ir biudžetiniai aspektai, ypač kalbant apie EASY pranešimą. Koordinatoriai nusprendė, kad pranešėjo čia skirti nereikėtų, kadangi bet kokiu atveju procedūros pabaigti negalėtume. Kadangi komisija savo pasiūlymą pateikė labai vėlai, nes laukiame tos komisijos jau kurį laiką, buvo e, deramas dėl biudžeto dalyko, taigi koordinatoriai nusprendė to klausimo spręsti nepradėti ir palikti jį po mūsų seksintiems naujiems parlamento nariams. Apie, tunerį, apie turinį, aišku, pasisakyti galime, Žakti Mora pasisakys. Jis yra Europos užimtumo Europos komisijos užimtumo tarnybos e, darbuotojas. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte progą pristatyti pasiūlymą komisijos. Eures, norėčiau labai greitai įvesti į kontekstą kodėl tas pasiūlymas atsirado ir pasakyti, kokios mm, yra pagrindinės kryptys pasiūlymo. Pirmiausia, jis yra grindžiamas 46 sutarties straipsniu, pagal kurį e, kuriame atitinkami mechanizmai, e, kuriais reguliuojama e, darbų paklausa ir pasiūla. Jis taip pat sėlėsi su 45 straipsniu kuriame numatyta, kad darbuotojų e, laisvas judėjimas turi leisti Europos piliečiams keliauti, gyventi ir dirbti kitose valstybėse narėse ir nebūti diskriminuojamais dėl tautybės. Visą tai yra nustatyta 492 reglamente, kuris buvo išleistas 91 e, metais. Taip pat buvo direktyvos pasiūlymas, direktyvos, kuri yra susijusi su realiomis teisėmis. Eures jau egzistuoja visą eilę metų ir valstybės narės gali per, e, tokiu būdu gauti e, E, informacijos apie laisvas darbo vietas kitose valstybėse narėse ir suteikti galimybę savo piliečiams siūsti e, dokumentus bei prašymus toms darbo vietoms užimti. Eures e, bendradarbiauja su viešosiomis institucijomis valstybėse narėse. Savo portalo dėka Eures padeda įveikti lingvistinės kliūtis, ir šiandieną, ir e, šiandieną Eures e, portalą aplanko 2-3 milijonai žmonių per mėnesį. E, portale registruoti apie 3 tūkstančiai darbdavių. Jie teikia ten savo pasiūlymus ir renka darbuotojų kandidatūras. Taip pat dirba 900 patarėjų, jie kiekvieną mėnesį užmesga kontaktus, maždaug 500 e, tūkstančių kontaktų kiekvieną mėnesį užmesgama ir per metus sukūrėme 500 tūkstančių darbo vietų. Nepaisant to tinklo pažangumo, vis tik tais pasirodė, kad jis e, visas ES judumo potencialas dar nepanaudojamas. Aišku, žmonės patys sprendžia įsikurti kitose valstybėse ar ne. Ir galima pastebėti, kad e, tokiame kontekste, kur ir nedarbas, ir kiti parametrai e, skiriasi valstybėse narėse, ES piliečiai nepilnai pasinaudoja galimybę judėti iš vienos valstybės į kitą. Norėčiau paminėti vieną skaičių, kai Europos piliečio paklausia, e, kaip jis e, yra suinteresuotas mobilumu, tai 20 procentų atsako, kad e, suinteresuoti judėjimu per sieną. Iš tų 20 procentų 1,2 procentai žmonių sako, kad labai rimtų ketinimų turi judėti ES teritorijoje metų bėgyje. O tą realiai daro 0,2 procento. Taigi, kaip matome, e, tarp norų ir realybės, tarp pageidavimų ir jų realaus realizavimo atotrukis didžiulis. Ir e, darbdavių atveju lygiai tas pats, kai e, užduodame jiems klausimų, tai matome, kad 40 procentų darbdavių susiduria su dideliais sunkumais e, surinkdami atitinkamos kvalifikacijos darbuotojus. Be to, Be to, e, darbuotojai sensta. Per artimiausius metų e, išeis į pensiją 18 milijonų darbuotojų. Konstatuojant tokius faktus ir nepaisant to, kad tokie mechanizmai yra labai patrauklus, eurės reikėjo vystyti toliau, kad galima būtų vystyti atitinkamą ir darbo rinką Europos Sąjungoje. Tad komisijos pasiūlymas kaip tik ir leidžia tą e, patikinim, pat, pakeitimą bei Euras tinklo teisinį sustiprinimą. Dabar jisai veikia pagal mano minėtus anksčiau reglamentus ir direktyvas. dėl pasiūlymo turinio. Čia norėčiau pabrėžti šešis aspektus. Pirmas pasiūlymo arba turinio elementas, kaip stiprinti eures būtų toks, kad reikėtų eures labiau pritaikyti prie šiuolaikinių rinkos poreikių, e, integruoti technologinius pakeitimus, e, taip pat integruoti e, tą faktą, kad e, darbo viet, darbo, da, darbo pobūdis darbo vietose keičiasi, numatomos naujos technologinės platformos pagal kurias bus numatytas didesnis interaktyvumas tose vietose, kur yra keičiamasi informacija ir vykdoma darbuotojo integracija. Taip pat reformos viena iš esmių yra ta, kad eurės galėtų e, leisti lengviau bendrauti tiems, kurie darbo vietų ieško ir tiems, kurie jas siūlo. Nes nebūtinai Eures portalui visi darbdaviai pateikia turimas darbo laisvas vietas. Ir dėl to kai kurie pasiūlymai, kurie galėtų būti išplatinti valstybėse, kitose valstybėse narėse, jų taip ir nepasiekia. Tad dabar pagal siūlomą reglamentą e, tokios kliūtys turėtų būti sumažintos. Pasiūlymų europinių mastų skaičius taip pat turėtų būti derinamas su darbo vietų pasiūlą ir paklausą. Reikėtų atsižvelgti į tokį faktorių kaip kvalifikacija. Tai yra numatyta 16 pasiūlymo straipsnėje. Numatyta, kad automatiškai galima būtų susijęti laisvas darbo vietas ir tiekiamus gyvenimo aprašymus. kad geriau būtų suderinama informacija pateikiama apie darbo vietos aprašymę ir gyvenimo aprašymę. Toliau 18.24 straipsnis reglamento pasiūlyme kalba apie paslaugas ir paslaugų reglamentavimą. Paslaugų savoka anksčiau į reglamentą įtraukta nebuvo. Ji reikalinga, kalbant apie mobilumą, ypač kalbant apie tą informaciją, kuri yra teikiama ieškantiems darbo arba tą darbą siūlantiems. Penktas aspektas yra partnerystė ir eurės tinklo plėtimas už viešųjų paslaugų srities. čia galima jau bus e, bendrauti ne tik su valstybinėmis įmonėmis, bet ir su privačiomis įmonėmis. Dabar e, sėkmingai sėkmingai pasiekia e, adresatą tik 30 procentų pasiūlymų. Manau, kad dabar pagal naują reglamentą e, tas skaičius galėtų išaukti. Be to, naujasis reglamentas nustato aiškias taisyklės, pagal kurias komisija sprendžia techninius dalykus, kaip keičia, keistis informacija, kaip nustatyti eurės partnerių kriterijus. Tai štai keliais žodžiais. Ką norėjau papasakoti. Tikslas yra toks, kad piliečiams ir įmonėms suteiktumėm naują instrumentą, kuris leistų sklandžiau funkcionuoti darbo rinkai. Šis naujas instrumentas E, yra skirtas pakeisti antram straipsniui e, reglamente 49291 bei 2012-333. Dėl to reglamento projektas yra toks ilgas, detalus ir samus, kadangi jame yra apibendrinama viskas, kas buvo sugalvota iki šiol ir siūloma tam tikri patobulinimo elementai, kuriuos ką tik tais paminėjau. Pirmininkė, ačiū, jūs tikriausiai skaitote mano mintis, nes ką tik pamačiau, kad yra numatyti 37 straipsniai ir norėjau palinkėti kuo geriausios sėkmės tiems, kuriems reikės dėrėtis dėl tų straipsnių. Tekstas be galo ilgas ir puikiai žinome, su, kuriai, su kokiais sunkumais susidurėme derindami tokius tekstus. Danuta Jaslovietska. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad vertinant eurės, man susidaro įspūdis, kad agentūra veikia lingvistinės kompetencijos pagrindu. Mes pasyviau ar aktyviau vartojame užsienio kalbas. Aktyviai tai reiškia, kada kalbame tą kalbą, pasyviai, kada su, mokame ją vartoti, bet nekalbame. Man sudaro įspūdis, kad labiau kalb... jūs remiantis pasyvių kalbos žinojimu. Mano galva, tam, kad būtų patenkinti darbo rinkos poreikiai, reikia kai ko daugiau. Ne tik aktyvaus pasivaus užsienio kalbų žinojimo. Ir abejoju, ar jūsų pasiūlymai padės užkamšyti spragas, sudominti darbdavi ir pasinaudoti įdarbinimo pasiūlymų. Nepakanka tik informaciją pateikti sistemoje. Todėl noriu paklausti. Ar jūs numatote galimybę sudaryti su eurės sistemą naudojančiomis įmonėmis pastovę partnerystę? kad nuolatos būtų skelbiama informacija apie laisvas darbo vietas ar pareigas, kurios atsiras arba kurios bus naikinamos vienoje ar kitoje įmonėje. Ar kas nors jums, kas nors jūs konsultuoja ir ar konsultuos darbuotojus kas nors. Taip, yra žmonių, kurie domisi darbų kitose valstybėse narėse, bet faktiškai tik 0,2 procentai žmonių ieškančių darbo persikelia į kitą šalį gyventi ir dirbti. Kodėl? Nors jų pageidauja e, surasti darbą ir daugiau. Na kągi. Siūlau į visus klausimus atsakyti iš karto. Dabar Jūta Steinrum. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti prelingentui už pasisakymą ir esu tikra, kad jūsų pasiūlymai sulauks daromo kitos parlamento kadencijos dėmesio. Darbuotojų judumas pats savaime neįsprendžia užimtumo problemos neįsprendžia nedarbo problemos. Iš tiesų, tai tai, apie ką mes čia kalbame, tai yra lašas jūrai. Jeigu teisingai jūs supratau, tai jūsų mintis ta, kad Eures portalas leidžia maždaug dviem tūkstančiam žmonių per metus susirasti darbą, bet turiu pasakyti, kad rezultatas toks menkokas. Mano galva, jūsų pasiūlymas neatsižvelgia į pagrindinės esminės kliūtis, kurios kyla judumui. Aš pasigėdau informacijos apie tuos, kurie gyvendami vienoje šalyje dirba kitoje valstybėje narėje. Aišku, tai reiškia ir kalbos mokėjimą. Kalbos mokėjimas labai svarbus dalykas judumo kontekste. Tačiau yra ir kitų dalykų, yragi teisinės žinios apie socialinės um, pareigas ir galimybės ir visi kiti dalykai, dėl kurių gebėjimas įsidarbinti kitoje valstybėje gerokai pasunkėja. Tam, kad judumas duotų naudos, manau, reikia kur kas daugiau padirbėti ir pirmiausia padėti spręsti tas problemas, su kuriomis persikelia asmenys susiduria. Nes judumas pats savaime dar ne viskas. Reikia užtikrinti lygias sąlygas visiems, pavyzdžiui, dirbti. O labai dažnai žmonės tokoja elementarių teisinių žinių. Pavyzdžiui, prastai išmano darbo teisę. Tada kyla klausimas. Dar vienas klausimas. O kokia yra tų darbų, kurios tokiu būdu susiranda žmonės kokybė? ar sudaromos samdos sutartis. O kaip kas nutinka tiems, kurie įsidarbina, na, sakykime, tokiuose stambiose sritise, ar jų teisės yra užtikrinamos. Aš manau, kad tai pakankamai sudėtingi klausimai. Be to, eurės sistema taip pat uh, turi užtikrinti ir jaunimo uh, garantijos sistem, garantijų sistemos veikimo. Žinote, kad tai yra priimtas atitinkamas 12 metais sprendimas. Šiuo metu nebūtinai stažuotojai visada gali pasinaudoti savo teisėmis. Labai dažnai jų socialinės teisės nėra apsaugotos. Jie tampa tiesiog tarp valstybių judančią pigę darbo jėga. Jeigu mes galvojame apie žmonių užimtumą, tai reikalinga galvoti apie kriterijus, kurie leistų paskirstyti laisvas darbo vietas ir be to reikia galvoti apie kokybiško darbo pasiūlą. Ir dar. Ar komisija ketina įtraukti į darbą socialinius partnerius? Žinote, kad vienai par kitaip socialinių fondų reglamentuose yra taisyklės, pagal kurias dirbama su socialiniais partneriais. Tai kiek plačiai mes ketiname juos įtraukti. Dar vienas dalykas. Besiribojančių valstybių bendradarbiavimas šiame kontekste. Ir dar vienas dalykas, tai kaip komisija numato derinti kompetencijas ar, sakysime, kompetencijų klausimą palikti pačioms besiribojančioms valstybėms narėms spręsti. Ačiū. Ačiū dar du kalbėto, kalbėtojo, tada galėsite atsakyti, Elisabeth Šoda. Ja, meine Fragen fließen sich gleich an die der Vorrednerin. Ačiū. Noriu užduoti panašių klausimų kaip ankstesnė kalbėtoja. Eures tarp valstybės partnerystės mano nuomonė, tai geriausia ir svarbiausia mūsų turima priemonė. Bet ji čia visai šiame reglamente nepaminėta. Man labai gaila. Tai yra vienas iš svarbiausių ramščių ir jis čia visiškai ignoruojamas. Kai kalbame apie judumą tarp tarkime, Paryžiaus ir Berlyno, tai negalime to judumo lyginti su judumu tarp, tarkime, Lenkijos ir Vokietijos. Mes turime palyginti skaičius. Daug dažniau darbuotojai vyksta iš Ispanijos į Vokietiją arba iš, e, iš, iš Vokietijos į Prancūziją. Ir čia trūksta skaičių neatspindima tikroji situacija Europoje, neatspindima tikroji žmonių patirtis. Kaip, pavyzdžiui, dėl tų žmonių, kurie gyvena prie sienos, bet jiems e, sunku e, vykti, dirbti į kitą valstybę. Nuvykite, pavyzdžiui, į Frankfurtą prie Oderio, Vokietijoje. E, pavažiuokite ten traukiniu, pasiklausykite, ką kalba žmonės ir kaip iš tikrųjų veikia Europos judumas. Jūs teigiate, kad E, jūsų priemonės siunčia žmonės iš Berlyno į Paryžių dirbti, bet tai utopija šiuo metu. Pažiūrėkime, kas vyksta Vengrijoje ir Slovakijoje. Būtent tuo turėtų užsiimti eurės, turėtų užsiimti realiais darbais realiame pasaulyje. O jūs dabar visą vaizdą apvertėte aukštyn kojomis. Žmonės dirbantis e, vietoje nesupranta šito požiūrio. Dar vienas dalykas. E, piknaudžiavimas darbuotojų teisėmis ir jų pažeidimai, kai darbuotojas dirba kitoje valstybėje. Darbuotojai turi būti tikri, kad jų teisės nebus pažeidžiamos. Aš nekalbu apie tą opų klausimą kaip darbuotojų komandiravimas arba e, stažuotės įmonėse. Aš noriu paklausti, ar jūs atliekate reikiamus patikrinimus? Tai yra vadovėlinės tiesos ir vadovėlinės problemos, kurias matome nuo 2003 metų reglamento įsigal, įsigaliojimo. Ar jūs atliekate patikrinimus, ar užduodate reikiamus klausimus ir ar nagrinėjate kiekvieną atvejį atskirai? tokią papildomą vertę eurės galėtų teikti. Nes kitaip bet kas galėtų įsteigti tinklapį arba portalą. Tam nereikia steigti eurės. Nereikia steigti eurės, kad išsiaiškintume, e, kokia įmonė ieško kokio, ieško kokio profilio darbuotojų. Eurės funkcija netokia turėtų būti. Eurės funkcija turėtų būti uh, E, informuoti Europos piliečius apie jų socialinės teisės. Kitaip, eurės praranda savo prasme. Kadangi neseniai kartu dirbome su kita direktyva, tai mane šiek tiek stebina. Straipsniai 20, 22, 23 netgi septintas straipsnis, nes matau dubliavimasi tarp šito reglamento ir direktyvos. Noriu užduoti paprastą klausimą. Ar numatote šių paslaugų e, suliejimą? sujungimą. Čia kalbama apie paramos paslaugas darbuotojams, bet tai beveik tas pats, ką mes rašome direktyvoje dėl darbuotojų laisvo judėjimo. Aš prisimenu, kad daug kovojame dėl nacionalinių kontaktinių punktų ir nacionalinių koordinatorių. Šiuo atveju jūs siūlote nacionalinius koordinavimo ofisus, tarnybas. Aš manyčiau, kad tuos du dalykus galėt, galėtume sujungti. Nacionalinės koordinavimo tarnybos, aišku, turi ir kitų funkcijų papildomai prie to, kas parašyta direktyvoje dėl laisvo darbuotojų judėjimo. Tačiau akivaizdu, kad yra aiškus dubliavimasis. Kaip jūs įsivaizduojate dėl to funkcijas ateityje? Kągi, suteiksiu žodį komisijai, tačiau matome, kad jau diskusijos yra prasidėjusios, taip pat ir dėl esmės. Tai aš norėčiau formalesnį klausimą užduoti. Europos komisija pradėjo dirbti su eurės e, tuo pagrindu, kurį mes ginčijomės. E, Dabar viskas yra persikėlę į Teisingumo teismą ir kai komisija pateikė šį pasiūlymą, ji pageidavo, kad e, parlamentas atsimtų savo pasiūlymą. Visiškai ignoravo parlamento teises, tad kaip jūs galvojate, kaip tą reikėtų suderinti, nes manau, kad reikėtų viską e, suderinti ir e, eiti veikti sveiku pagrindu. Nes e, dabar viskas vyksta taip, kad e, teismas turėtų, teisingumo teismas turėtų iš naujo išaiškinti, kokios yra parlamento teisės šioje srityje. Taip, kad kolegos jau klausė e, panašių klausimų, aš užduodu dar kartą tą patį klausimą ir labai primiktinai prašau jį atsakyti. Merci, madame la présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl pirmo klausimo. Dėl to, kad nereikėtų, kad eurės būtų pernelyg pasyvus duodamas atsakymus, kad jisai aktyviau dirbtų. Uh, Aš norėčiau pabrėžti, kad e, čia pasiūlyme susidurėme su keliais elementais, kurie yra skirti aktyvumui padidinti. Visų pirma, tai yra susiję su informacijos teikimu, su paslaugomis, kurios bus teikiamos e, tiek darbo ieškantiems, tiek įsiūlantiems su galimybę detaliau užsiimti e, ieškančiųjų darbo judumu. Taip pat bus sprendžiamas ir darbdavių klausimas, jie tiesiogiai galės registruoti saurės. E, o taip pat jie galės tapti e, partneriais nacionaliniu mastu pagal šį reglamentą. Taigi, tas aktyvumas, eurės aktyvumas, pagal šį pasiūlymą yra didinamas. Toliau klausimas dėl kliučių. Taip, šiandieną kliučių keliaujant per sieną netrūksta, dėl, jų, dėl judumo tiksliau kliučių netrūksta. Tai ir kalbinės kliūtis, matome ypatingai pagal Eurobarometro rezultatus. Be to, didžiausia kliūtis, ko gero, yra baime, kad nebus galima rasti darbo. Nes juk Kodėl žmonės keliauja? Jie keliauja dėl to, juos stumia motivacija rasti darbą. Šiandieną ta kliūtis europinėme kontekste išlieka labai didžiulė. Kadangi uh, Žmonės būtent keliauja dėl to, kad e, ieško darbo, kad nori dirbti, e, jie galbūt keliautų ir daugiau, e, kadangi kai kurios darbo vietos, kurios yra siūlomos valstybės narise, neužpildytos. Euras kaip tik ir yra tas instrumentas, kuris tarnauja transnacionaliniu mastu dalintis tą informaciją, kuri yra skirta nacionaliniam naudojimui. Taigi reformos esmė 30 procentų e, padaryti matomesnę tą pasiūlą dėl keliaujančių darbuotojų jie apsaugoti 492 reglamento migruojantis darbuotojai pagal sutartį turi teisę į vienodą elgesį su jais ir dabar vat, neseniai buvo priimta direktyva, pagal kurią galima sustiprinti kontrolę, kaip realiai yra suteikiamos teisės migruojantiems darbuotojams. Taigi prieštaravimų tarp to, kad yra mechanizmas skirtas geram e, funkcionavimui vidaus rinkoje galėtų būti išplėstas į visą Europos Sąjungą. Ir kad darbuotojai būtų vienodai traktuojami. Mūsų pagrindinė idėja buvo E, padaryti matomus tuos darbo pasiūlymus, e, tuos darbo pasiūlymus, kurie yra matomi e, nacionaliniu matu, mastu, padaryti matomus europiniu mastu. Ir padaryti taip, kad, ta, kad kontrolė būtų efektyvesnė. Socialiniai partneriai, jų vaidmuo. Vaidmuo yra didžiulis ir svarbus. Socialiniai partneriai dalyvauja eurės valdyme. Jie dirba labai aktyviai, jų vaidmuo labai svarbus, skatinant e, iniciatyvas pasienio regionuose. Nes Europoje yra daugiau negu milijonas pasienyje gyvenančių darbuotojų ir tai yra labai specifinė kategorija, į kurią reikia atsižvelgti. Pasienio darbuotojų klausimas yra nagrinėjamas kalbant apie biudžeto instrumentus, kurie yra skirti finansuoti papildomoms iniciatyvoms išplaukiančioms, iš, e, prisidedančioms prie eurės. Taigi kontroliuojant e, kokybę, tie partneriai gali bendradarbiauti tarpusavyje, jau gali įsijungti ne tik tais e, nacionaliniai valstybiniai partneriai, bet ir privatus ir, taip, ir matome, kad pasienio visų darbuotojų jungimas. Yra labai svarbus elementas tame reglamente. Migruojančių darbuotojų teisų užtikrinimo direktyva. Pavyzdžiui, 492 reglamente buvo numatyta, kad negalima regla... E, diskriminuoti darbuotojų e, tautybės, kalbos pagrindų. Direktyva papildo tą reglamentą. O valstybė narė savo ruoštų galės e, dar labiau e, galės išplėsti direktyvos veikimo sritį. Ir paskutinis klausimas susijęs su 38 straipsniu iš reglamento 492. Čia norėčiau pabrėžti, kad reglamento projektas pakeičia antrą skyrių reglamente 492, o taip pat 38 reglamento straipsnį. Ir 33 straipsnėje įneša nuostata, kuri sureguliuoja komisijos e, e, kompetencijas, nes būtent parlamentas tokį klausimą kėlė E, kalbant apie 2012 metų sprendimą. Pirmininkė, dėkoju. Baigėme keistis nuomonėmis. Matome, kokie sunkumai kils šalia tų, kuriuos mes jau nustatėme, kai kalbėjome apie pasiūlymus. Edith Bauer jau paminėjo iš vieną iš jų, Jutta Steinruk kitą Čia yra toks teisės aktas, kuris nusipelno turėti ats, e, būti surašytas į atskirą paketą. Kai matome visą teisės akto pasiūlymą, kai matome reglamentą, e, šalia to jam paskirimą biudžetą, matome, kiek daug yra problemų ir prieštaravimų Taigi, kalbant apie tikslus ir lūkesčius, tai tikslas yra labai sunkus, labai skubus, bet apie, dėl jo bus labai sunku dėrėtis, kadangi kyla daug e, klausimų dėl įvairių formalumų. Kol kas mūsų diskusijos čia turėtų ir sustoti. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad nušvietėte, kaip šiame darbe dalyvaus parlamentas, kaip gali dalyvauti tiksliau parlamentas. Manau, kad diskusija vis tik vyksta ir galima ją pavadinti dinamišką. Savo darbo tvarkę nagrinėti baigėme, bet iš principo turbūt ir visą mūsų komiteto darbą šios kadencijos baigiame. Siūlau pasilikti salėje, darysime bendrą nuotrauką, o tada kviečiu visus už salės ribų daugystės tauriai. Dėkoju visiems, taip pat pirmininkė dėkoja vertėjams, kurie lydėjo komiteto darbas, darbus iki paskutinės minutės.